So, good morning, dear colleagues. Labas rytas, kolegos, man labai malonu pasveikinti pas mus atvykusi komisijos vicepirmininką Dombrovskį. Jis pas mus lankosi pirmą kartą šiais metais kaip komisijos narys atsakingas už finansų stabilumą, finansinės paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą. Bet aišku, jūs ne pirmą kartą šiais metais pas mus lankotės, nes reguliariai palaikome dialogą su jumis veiksmingai, naudingai pasikalbame. Šiandieną kalbėsime apie finansinės paslaugas ir taip pat bankų sąjungą bei kapitalų rinkų sąjungą. Kaip žinia, komisija yra pateikusi keletą naujų pasiūlymų teisėkuros srityje šiais metais, skaitant pasiūlymus dėl neveiksnių paskolų, e, padegtų obligacijų, investicinių fondų ir tarptautinių mokėjimų, taip pat sutelktinio finansavimo. Ir kitą savaitę bus pateikta taip pat svarbių pasiūlymų. Visai teisingai. Uh, siekėme pažangos e, bankų srityje dėl taisyklių, e, siekiant e, įtvirtinti taisyklės mažinančias riziką, taip pat pasiūlymai dėl bankų, kapital, bankų sąjungos sukūrimo, pavyzdžiui, indėlių draudimo sistemos pasiūlymai yra teigiami, teikiami E, mes esame kalbėję apie tai, kad paralelinis darbas rizikos mažinimo srityje e, kelias rūpnė parlamentas e, nesiekia taip veikti kapitalo rinkų sąjungą, finansinės paslaugos. Taip, mes tose srityse pasiekėme pažangos vakar dėl EMIR ir MIFID e, balsavome, labai svarbus pranešimai e, parengti, jiems pritarėme. Parlamentas yra pasiryžęs e, dirbti ir toliau toje srityje ir siekti rezultatų. Komisijos nari dabar žodis jums, prašom. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už kvietimą aptarti bendrus darbus, siekiant sukurti atsparesnį, labiau integruotą finansų sektorių Europoje. Neseniai buvo patvirtintos komisijos pavasario ekonominės prognozijas ir matome, kad ekonomika auga pirmą kartą taip per dešimtmetį. Tuo pačiu metu mūsų prognozijas surodo, kad e, galima tikėtis desnio ekonominio augimo, įskaitant. Taip pat matome, kad e, nežiūrint to didėja geopolitinę įtampą ir vis daugiau protekcionizmo apraiškų matome. Ir mes dabar turime e, galvoti, kaip pasinaudoti tam tikrų pagreičių ir e, pradėti veikti, kadangi galimybių reformos mažėja. Ir turime galvoti, kaip sustiprinti pagrindus ekonominės ir pinigų sąjungos. Me, aš šiandien apie tai ir pakalbėsiu. Reikia pasakyti, kad dabar mes galime pagalvoti apie ateities galimybės. Mes norime, kad ES finansų sektorius taptų pasaulio lyderis, įtvirtinant stabilumą finansų ir mes dirbame šioje srityje. Ir tai bus mano trečioji tema šiandieną. Bet pirmiausia, aš norėčiau pradėti nuo bankų sąjungos. Mm, Net ataskaita e, Bankų sąjungos srityje vadovavo rengimui ataskaitos ir pranešimas Anderlūnės e, aiškiai parodo, kad mes jau daug e, ką padarėme stiprindami reguliavimo priežiūros sistemą, bet reikia dar daug ką padaryti ir pasižiūrėti, kaip pavyzdžiui teikyti, įdėkti priemonės, kurios leistų geriau suvaldyti bankų krizės, užtikrintų finansinį stabilumą. Ir pirmas žingsnis turėtų būti pasiekti sutarimą dėl 16 metų lakryčio bankinės priemonės priemonių rinkinio tam, kad sumažintume toliau bankų sektoriaus riziką. Aš tikiuosi, kad parlamentas taip pat greitai baigs savo darbus ir patvirtins e, Gunaro Hokmarko ir Peterio Simono pranešimą laikas yra labai svarbus, nes jeigu mes vilkinsime šį klausimą, tai galbūt nepasieksime e, politinių tikslų iki kitų metų rinkimų. Ir dabar dėl bendros, bendro pertvarkos fondo mums reikia stabilumo stiprinimo priemonės, nes tai sustiprintų pasitikėjimą bankų sistema. Mums taip pat reikia iškumo dėl Europos indėlių garantijų sistemos. Aš e, laukiu e, Estė Delangė ir šešėlinių pranešėjų darbo rezultatų, kad būtų galima parengti kompromisus. Kovo mėnesį patvirtiname priemonių rinkinį dėl neveiksnių paskolų. Tai yra didžiausia pavojų bankų sistema keliančios paskolos, nors e, sumažėjo jų lygmuo nuo krizės. Mūsų priemonės atma keletą elementų, kad padėtume bankams e, tvarkyti su dideliu lygiu tokių paskolų ir iškirtume kelią jų susikaupimui ateityje. Aš tikiuosi, kad e, esminis darbas dėl šių pasiūlymų galės jūsų komitete greitai prasidėti. Dabar norėčiau perėti prie kapitalo rinkų sąjungos. E, mes e, labai daug ko pasiekėme kartu dėl rizikos kapitalo prospektų ir sekuritizavimo, bet iš 13 pasiūlymų, kurie pateikti, dar 10 turi būti patvirtinti abiejų e, sprendimus priimančių institucijų. Mes turime paspartinti darbą, kad galėtume baigti darbus iki Europos parlamento rinkimų. E, matome, kad jau artėja Junktinės karalystės pastraukimas iš bendrosios rinkos ir tai verčia mus dirbti dar sparčiau. Konkrečiai aš norėčiau jūsų paprašyti pasigilinti į tris kapitalo rinkų sąjungos aspektus. Pirmiausia, mes norime, e, kad vartotojai ir investuotojai galėtų pasinaudoti bendrąją rinką ir ES masto finansiniais produktais. Pernai birželį buvo pateikti tas pasiūlymas dėl e, pan, e, visos Europos pensijų produkto PEP. Ir norėčiau padėkoti pranešėjai Sofijai Netvelt ir šešėlėms anšėms už darbą, bet e, aš tikiuosi, kad iki vasaros dar jūs patik, patvirtinsite savo poziciją šiuo klausimu. Prieš porą mėnesių mes dėl sutelktinio, finansa, sutelktinio finansavimo platformų Pateikime pasiūlymų dėl licencijų, taip pat dėl e, padengtų obligacijų ir dėl e, kliūčių mažinimo investicinių fondų e, veikimui tarp valstybių narių mes siekiame, kad tie visi pasiūlymai būtų patvirtinti dar per dabartinę kadenciją ir tikimės, kad jūs taip pat sparčiai dirbsite. Ir mes, kaip komisija, esame pasirengę Jums suteikti visokiojopę paramą. Kitą savaitę mes papildysime šį teisėkros pasiūlymų sąrašą ir taip pat e, pasiūlysime tam tikrų priemonių dėl e, obligacijų, dėl e, vertybinių popierių padengtų obligacijomis valstybių ir e, obligac... tokius vertybinius popierius galės iš, e, išleisti, imituoti rinkos dalyviai ir Taip pat e, mes manome, kad mūsų pasiūlymas neturės jokio poveikio valstybių skoloms, papildomo poveikio. Mes sieksime suderinti taip pat taisyklę susijusią su vieningesne kapitalų rinkų priežiūra. E, tuo pačiu norėčiau padėkoti Dantai Hübner, e, parengusiai pranešimą, kuris buvo patvirtintas, kuris e, sustiprins centrinio pagrindų sandario šalių priežiūrą. Tai yra pavyzdys, kad galima dirbti ir siekti kompromiso. Ir tikimės, kad parlamentas pasistumės į priekį, tvirtinamas ir kitus klausimus prieš kadencijos pabaigą. Taip pat e, noriu priminti Jums, kad patvirtinote Langel, e, e, Langen pranešimą dėl ref, emir peržiūros. Taip pat buvo patvirtinti Kei Swiborn ir Jakob von Weizsäcker pranešimai dėl centrinių sandorio šalių pertvarkos mes taip pat turime e, pasistumėti į priekį e, tvirtindami e, pasiūlymus dėl Europos priežios institucijų funkcionavimo. E, aš tikiuosi, kad jūs parengsite atitinkamą pranešimą, kai galima greičiau ir kad dirbama bus pagal tvarkaraštį, kad būtų galima pasiekti sustarimą kitais metais. Trečias dalykas, kurį norėjau paminėti, yra kliučių pašalinimas kapitalo rinkose, taikant aiškės paprastesnės taisyklės. Mes e, atlikome vertinimą padėties ir e, apibrėžėme priemonės, kurios leistų supaprašinti taisyklės ir sumažintų naštą įmonėms. Mes kitą savaitę pateiksime pasiūlymus dėl proporcingų taisyklių MVI e, ir dėl MVI augimo rinkų. Žinome, kad MVI yra labai svarbios ekonomikai, taigi kapitalo rinkų sąjunga be jų negali veikti. Paskutinis mano pasisakymo e, punktas yra e, tvarus finansai ir taip vadinami žalieji finansai. Tai ta sritis labai svarbi dėl daugelio sričių, pirmiausia, norint įtvirtinti finansinį stabilumą ir uh, Mm, kovojant su klimato kaitos katastrofiškomis e, pasiekmėmis. Žinome, kad ekonominiai nuostoliai e, tarp 7-16 metų dėl gaivalinių laimių padidėjo 86 procentais. Dėl to mes e, labai sveikiname Molis Scott savo iniciatyvą rengiamą pranešimą šiuo klausimu. Kitą savaitę mes pateiksime e, keletą pasiūlymų iš keturių numatomų. Pirmiausia, e, pateiksime pasiūlymą dėl ES klasifikacijos sistemos skirtos darniai ekonominiai veiklai apibriežti. E, ten atspindės pasiūlymai dėl žaliųjų finansinių produktų, e, tokių kaip žaliosios obligacijos ar investicijų fondai. Antras dalykas, mes pasiūlysime tai, kaip investicijų valdytojai e, turėtų įdėkti tvarumą į savo procedūras, tai tvarumo aspektus. Trečias dalykas - pasiūlysime vertinimo kriterijus investuotojams, kad būtų galima geriau atspindėti anglės pėtsaką investicinėme portfelyje ir taip pat pasiūlysime investicinėms firmoms ir e, draudimo e, srities veikėjams atsižvelgti į tvarumo uh, E, aspektą teikiant konsultacijas investicijų srityje. Mes esame labai patenkinti Peter, e, Peterio Simons e, pasiūlymais dėl žaliojo paramos veiksnio, skatinant investi investicijas ir paskolas, skirtas kovoti su klimato kaitos pasiekmėmis. Ir mes taip pat prisidėsime e, savo paramą tam, kad būtų galima apibriežti geriau kryptingai e, tokius pasiūlymus. Ponios ir ponai, mes e, žinome, kad liko metai iki Europos parlamento e, rinkimų. Turime dabar pradėti veikti, kad pradėtume visus pradėtus darbus Bankų sąjungos ir kapitalo rinkų sąjungos rytyje. Ir tokiu būdu mes užtikrinsime, kad mūsų finansų sektorius e, ir mūsų ekonomika bus atsparesnė ir pritaikyta ateičiai. Ačiū uždėmesi. Dėkoju vicepirmininkui Dombrovskui už užsamų e, problemų ir iniciatyvų pristatymą. E, jis kalbėjo apie aktualias ir būsimas komisijos iniciatyvas. Kalbėjote apie veiksmus ir atsakomybę. Iš tikrųjų, ne tik to reikia, bet ir būtina to siekti. Aš tikiuosi, kad ir parlamentas bus pasiryžęs e, susidoroti su šiais iššūkiais, dirbant su šiais e, teisėkuros dokumentais, kurie irgi visą apimantys ir tarpusavyje logiškai yra susijęti. Ir vienas e, kitam yra reikalingi. Aš tikiuosi, kad mūsų e, darybininkų komanda atsižvelgs ir jūsų pastabą dėl žaliojo paramos veiksnio. Jūs paminėjote tiek daug temų, kad esu tikras, jog mūsų diskusija bus turtinga ir gyva. Taigi, steiksiu žodį ponui Balts pirmiausia. Dėkoju pirmininkai ir ačiū vicepirmininkui Dambrovskis už tai, kad atvyko šiandien pas mus šiam struktūruotam dialogui. Esu dėkingas, kad jūs e, paminėjote visus svarbius dokumentus. Bet kaip jūs teisingai sakote, e, greitai artėja šios kadencijos pabaiga, e, bet e, darbo apkrovos, kurias mums jūs sukūrėte, yra sunkiai įveikiamos. Daugiau kaip 20 dokumentų jau e, esame gavę ir čia dar nepatenka labai svarbių kitų e, dokumentų, kuriuos jūs ketinote pateikti, e, kai kalbam apie tvarų finansavimą. Taigi nelieka kito kelio, kaip tik tai prioritizuoti kai kuriuos dokumentus. Ir atsižvelgiant į tai, ką jūs sakote, aš tai kokį turėčiau klausimą, kurias temas jūs e, kaip atsakingas komisijos vicepirmininkas e, e, įrašytumėte į prioritėtų sąrašą, kuriuos dokumentus jūsų nuomonė reikėtų užbaigti iki šios kadencijos pabaigos. Tai tiek aš ir noriu paklausti, galėčiau klausti daugiau, bet paliksiu laiko atsakymams. Pirmininkas, na, mano įsipareigojimas užbaigti darbą su visais tais dokumentais. Mes, mes tai galime padaryti. Mes tai galime tai padaryti dėl centrinių sandorio šalių. Mes, pavyzdžiui, taip e, ir uh, pasistengėme padaryti. Žinoma, yra ir tarybos pusė dar, bet e, kalbant apie mūsų darbą, taip. Ponas Dombrovskis. E, aišku, aš e, sveikinu pirmininko Galtierį pastabą, kad darbas su visais dokumentais galima užbaigti. Tai, tai būtų tokia situacija, kuriai, žinoma, mes visiškai pritartume ir tikiuosi, kad tai ir įmanoma, įmanoma pasiekti. Jeigu atsitiktų taip, kad reikėtų mums e, kažką pasirinkti, tai būtų nelengva padaryti, nes e, kiekvienas pasiūlymas remiasi tam tikrą raciją. Aš sustelčiau ties tais dokumentais, kurie jau, e, taip sakant, ant stalo kurį laiką. E, bankininkystės e, dokumentų rinkinio užbaigimas, bet kuriuo atveju tai labai svarbus darbas, nes tai susiję ir su tarptautiniais įsipareigojimais, e, kai kurie turi įsigalioti jau nuo kitų metų pradžios. Akcentuočiau mūsų darbą peržiūrint Europos priežiūros institucijas, akcentuočiau e, iš kapitalo rinkų sąjungos pusės e, visos Europos pensijų produkto pasiūlymą. Tai yra labai svarbus produktas plėtojant kapitalo rinkas. Bet neturime užmiršti ir kitų e, dokumentų. Pavyzdžiui, daug metų jau kalbame apie įdys. Tikimės, kad yra čia vietos kompromisui kapitalo rinkų sąjungos E, kontekste. Aš taip pat paminėjau keletą kartų savo pasisakymę, e, kad labai svarbios yra iniciatyvos, kurios e, skatina augimą, kurios prisideda prie realios ekonomikos finansavimo ir ekonominio augimo. Tai e, iškyla klausimas, kiek iš tų galimybių gal, galime realizuoti. Dėl kitų iniciatyvų tvaros finansavimas, fintech pasiūlymai. E, Vėlgi esame sakę, kad e, Europa nori būti kovos su klimato kaita lyderė, taip sakoma, Paryžiaus susitarimo kontekste, taigi turime pademonstruoti tai praktikoje, taip pat ir finansinių paslaugų srityje. Paskui pasiūlymai dėl tarptautinių mokėjimų, jeigu norime e, pasiekti apčiuopiamos naudos e, finansinio sektoriaus integracijos prasme, e, tai svarbu labai klientams, tai, tai yra labai svarbus pasiūlymas. Taigi štai tokio tipo prioritizavimą turiu galvoje, bet žinoma, tai nereiškia, kad kiti pasiūlymai nėra svarbus. Arba, uh, kad neturėtume siekti, pasiekti sutarimo. E, bet, sakyčiau, e, pradėkime nuo požiūrio, kurį išdėstė e, komiteto pirmininkas Galtieri, o paskui pažiūrėti, realistiškai vertinkime, kur nužengėme ir tada jau darykime tuos pasirinkimus. Dėkui, aš žinau, kad mūsų nariai labai sunkiai dirba ir veiksmingai dirba, bet Žinoma, prioritetizavimas apima viską, gal kažkas nepateko, bet e, pavyzdžiui, tikrai dėl MPL ir kitų dalykų mes savo darbą atliksime, tai e, viskas galų gale bus e, gerai. Aš girdėjau, kad jūs pasakysite, paminėsite kai kuriuos prieštaringus dalykus, bet išklausęs jūsų pasisakymą esu nuramintas Ypač kai paminėjote, kad tai, ką jūs siūlysite, neketina radikaliai pakeisti mūsų reglamentavimo, taigi kalbame apie dalykus, kuriuos pragmatiškai galima dėti ant stalo. Taigi aš manau, kad mes paremsime tuos pasiūlymus. E, žinoma, prieš komentuodami turime juos dar perskaityti. Dabar žodis pervanš berais. Ačiū, po pirmininkė, ponė komisijos vicepirmininkė. pirmininkė esu pakankamai nustebusi, e, e, nes kiekvienas pranešėjas mano, kad jo pranešimas yra visiškai prioritetinis. Esu nustebusi, e, klausydamasi kolegos iš EPP Burharto Balco dėl Europos priežiūros agentūrų reformų, nes jis yra. Jūs tuo tarpu šio pranešimo nepaminėjote. pristatydamas prioritetinius klausimus, tuos 20 jūs neminėjote. To. Paminėjote tarp, tarptautinius, tarp valstybinius mokėjimus, kitų temų nemažai, tačiau šios temos neminėjote. Jeigu komisija e, nedės rimtų pastangų šioje srityje, manau, kad e, užsibrėžtų tikslų nepasieksime. Kaip ir aš puikiai žinote, E, nesvarbu, apie ką kalbame, ar apie bankų sąjungos, ar apie kapitalų sąjungos ateitį, e, ši tema yra e, joms ypatingai svarbi ir dabar mes esame čia patekę į aklavitę, taigi e, e, grįžtų prie savo klausimo, nes apie tai nepamintėjote nei savo įžagą, neatsakydamas į Burgato balso klausimą. Kalbant apie e, SSM, jūs e, kalbėjote apie ABLV banką ir minėjote, kad neturite priemonių e, kontroliuoti e, sisteminę riziką, kurią kelia bankai dalyvaujantis pinigų e, plovimo operacijose. Daniel Nui, kuris yra atsakingas už SSM kovo 26 dieną pareiškė, kad būtina peržiūrėti uh, uh, direktyvos 32 straipsnį, e, taigi bankų priežiūros. Aš uh, manau, kad jūs dabar turėtumėte patikslinti, kokiu veiksmu ketinate imtis būtent šioje srityje, kalbant apie direktyvos peržiūrą iki kadencijos pabaigos. Tvarką pradėsiu nuo pirmosios klausimo dalies. E, kai aš atsakinėjau į pono Balco klausimą apie prioritetus, aš e, paminėjau tris e, pirmosius dokumentus, tai bankininkystės paketas, priežiūros institucijų peržiūra ir vadinamasis PEP. E tai e, būtent tuos dalykus aš paminėjau e, ir, man atrodo, ir e, Ekon komiteto sekretariatas e, būtent taip e, užsirašė, klausydamasis mano atsakymu. Taigi priežiūros institucijų e, peržiūra yra tarp mūsų prioritetų ir aš čia e, tikiuosi, kad galėsime laikytis numatyto darbų grafiko, kad e, e, dėl šio tiesiekros pasiūlymo galėtume sustarti kitais metais. Taigi, tų priežiūros institucijų peržiūra aiškiai yra tarp mūsų prioritetų. Toliau. Dėl Europinio lygio EML e, priemonių. E, iš tikrųjų, e, matėme bankininkystėje Europos keletą atvejų. Jūs jau paminėjote BLV banko situaciją dėl pinigų plovimo. Tai dabar mes kaip tik ir dirbame siekdami e, geriau užtikrinti ES e, kovas su pinigų plovimu direktyvą ES lygių. Mes matome, kad yra tam tikros erdvės, kurią suteikia penktoji kovos su pinigų plovimu direktyva, e, įskaitant ir informacijos mainus tarp kompetentingų institucijų Mes neseniai e, pakvietėme ECB, SSSM ir e, Europos priežiūros instituciją drauge aptarti, kaip spręsti tuos klausimus. Ir pirmasis vicepirmininkas Timmermansas ir komisarė e, Jūrova e, parašė ES institucijoms laišką, ragindami pradėti darbą šią linkmę ir neužilgo mes galėsime jums pateikti naujų idėjų ir pasiūlymų šioje srityje. Atsiprašau, ar tai jau dedate ant stalo, juk reikės e, pakeisti 32 straipsnį, vadinasi, reiks atlikti kažkokį iš ankstinį darbą. Na, draugė su ECB ir priežos institucijomis mes tai turime dar įvertinti, galvojant apie <clears throat> tai, kaip susisteminti bankų likvidacijos procesą. Tai yra iš tiesų viena iš problemų, apie kurią mes kalbėsimės. We... Tvarkoj, mes Taip pat e, žiūrėsime, e, kaip ECB vertina ir kitas nuostatas e, susijusias su šiuo straipsniu, kad nebūtų nenumatytų pasiekmių. Bet lūkiu. Viena iš teisėkuros iniciatyvų, kurią minėjote, siekiant paskatinti ekonomikos saugimą, yra e, susijusi su investicinių įmonių prudencinė priežiūra. Svarbu aiškiai paminėti, kad e, e, investicinėms įmonėms negalioja reglamento nuostatos dėl prudencinės priežiūros, jeigu jos netitinka didelių įmonių reikalavimų. Kalbant apie vidutinio dydžio investicinės įmonės, jų prudensinė priežiūra taip pat orientuota į kapitalo dydį. Taigi arba kapitalo uh, reikalavimai investicinėms įmonėms privalo atitikti bankam, bankams galiojančius e, reikalavimus, jeigu tokie bankai vykdo investicinę veiklą arba prekiavę vertybiniais popieriais, arba antra galimybė. Kapitalo faktorių kalibravimas gali būti orientuotas į finansų rinkos stabilumo užtikrinimą. Europos bankininkystės institucija pasirinko pirmąjį kelią arba e, pateikė atitinkamą pasiūlymą ir e, komisija tam pritarė, e, pritaikydama vidutinio dydžio investicinėms įmonėms pakankamai uh, aukštus nuo savo kapitalo reikalavimus tam, kad e, daugmaž suvienodintų konkurencijos sąlygas tarp bankų ir investicinių įmonių. Tačiau e, Niekas nekreipia ypatingai didelį dėmesio į būtybę užtikrinti finansų rinkų stabilumą. Noriu paklausti, kodėl komisija priėmė tokį sprendimą ir e, kitaip tariant, kuo remdamasi komisija taiko investicinėms įmonėms e, griežtesnius e, reikalavimus, e, nei to reikalauja, nei būtina siekiant užtikrinti, kalbant apie kapitalo dydį, nei būtina siekiant užtikrinti finansų rinkų stabilumą. Ar tokiu būdu bandoma apsaugoti bankus konkurencinėje kovoje su investicinėmis įmonėmis. Kalbant apie investicinės įmonės ir jų E, prudensinę priežiūrą. Iš tiesų mes e, pasiūlėme e, peržiūrėti dabar galiojančią prudensinės priežiūros sistemą tam, kad užtikrintume didesnį proporcingumą ir pritaikytume reikalavimus prie investicinių įmonių veiklos modelių ir kylančių grėsmių. Iš tiesų mes E, atskiriame atskiras grupės investicinių įmonių sisteminių požiūrių, e, svarbės grupės, kuriams galėtų KRR ir KRD reikalavimai ir taip pat e, išskiriame antrosios ir trečiosios e, klasės investicijų įmonės, kuriams galėtų skirtingas režimas nei KRR ir KRD priklausomai nuo jų vykdomos investicinės veiklos apimčių tam, kad būtų tiek atitinkamai padengta rizika, tiek ir būtų užtikrintas daugmaž vienodas konkuravimo sąlygos kapitalo rinkose. Taigi reikalavimai mažesnėms investicinėms įmonėms bus paprastesni, ženkliai paprastesni nei didesnėms. O, uh, turint omenyje e, sisteminių požiūrių svarbes investicinės įmonės kol kas neturime jokių duomenų apie tai, kad nesisteminės svarbos investicinėms įmonėms dėl mūsų primtų sprendimų būtų pradėti taikyti daug griežtesni reikalavimai. Bet kokiu atveju mūsų pasiūlyme yra numatyta laipsniškai įdėkti naujas nuostatas nesisteminės svarbos investicinėms įmonėms, tam būtų galima e, sušvelninti e, grįžtenčių reikalavimų poveikį ir e, jeigu paaiškėtų, kad jis yra pernelik didelis, tuomet galėtume imtis atitinkamų reagavimo priemonių. Taigi priemonės bus dėgiamas pro, proporcionaliai. Lyvė Viernik dabar kalbės. Ačiū. Komisijos nariai praėjo dešimt metų nuo paskutinės ekonomikos ir finansų krizės pradžios. Kilo klausimas, kada prasidės dar viena. Turime būti tinkamai jai pasirengę. E, Tartotinio valiutos fondo e, finansų rinkų stabilumo ataskaitoje E, buvo įvardinti, e, įvartus trumpalaikės ir vidutinės trukmės laikotarpio grėsmės. E, pirmiausia, kalbama apie būsto kainų sinchronizavimą ir būtinybę pritaikyti prie pasaulinių finansinių sąlygų, taip pat didėjant, kilant palūkanų normoms ir likvidumo netitikimui esant didėja tikimybė uh, išsipūsti nekilnojamo turto e, kainoms, taip pat nerima e, kelia e, paskolų paskirstimo cikliškumas. Ar jums kelia nerima būtent šie aspektai ir kaip mes esame pasirengę savo finansinę sistemą atremti šios sukretimus? Iš tiesų, Europos komisija šios aspektus taip pat pabrėžia Dabar e, mūsų ekonomika auga šeštus metus e, iš eilės, 28 valstybės narės e, fiksuoja ekonomikos augimą, užimtumo lygis taip pat e, labai aukštas, kaip niekada anksčiau, nedarbo lygis pasiekė prieš krizinius laikus, tačiau mes matome, ir susikaupusius debesis horizonte. Negalime tikėtis, kad ekonomika auks ir toliau besąlygiškai. Taigi turime stiprinti savo ekonomikos atsparumą ir finansų sektoriaus atsparumą tam, kad būtume tinkamai pasirengę kitai krizai, kuomet jie prasidės. Ir žinoma, stebime taip pat ir tas grėsmės, kurias minėjot, dėl būsto kainų e, sinchronizavimo, dėl e, turto kainų svyravimo, e, kitus faktorius atkreipime dėmesį. Ir šios veiksmus atlieka ne tik Europos komisija, tačiau taip pat ir priežos institucijos bei sisteminės rizikos valdyba. Kai kurios e, šių grėsmių jūsų minėtų Europos Sąjungai grėsia mažesnių e, mastų, e, nes pažangios ekonomikos šalise turto kaina nėra taip pervertinta, tačiau negalime atmesti tam tikrų grėsmios, grėsmių galimybių E, finansinio turto srityje. Turiu pasakyti, kad mūsų finansų sektorius daug geriau pasirengęs galimai kriziai nei anksčiau, geriau pasirengęs atremti jūsų minėtus iššūkius, turi daug daugiau e, finansinių e, rezervų, turiu minėti likvidumo, nuo savo kapitalo koficijantus tačiau vis dar dedame pastangas, kad baigtume kurti šią priežiūros ir kontrolės sistemą ir bankų teisės aktų rinkinys. Tai čia yra labai svarbi sudėdamoji dalis. Apibendrinant galiu pasakyti, kad taip mes stebime galimas grėsmės ir pritariu jūsų vertinimui dėl to, kad e, veiksmų turime imtis dabar tam, kad užtikrintume jog e, mūsų ekonomika ir finansų sektorius būtų pakankamai atsparus, kad galėtų atremti šios potencialius iššūkius. Ačiū. Ačiū Dimitris Papadimulis dabar kalbės. Ačiū. Pone pirmininkė, komisijos nariai. Aš kalbėsiu graikiškai, jeigu man leisite. Noriu nuoširdžiai padėkoti už jūsų sutiktą informaciją, tačiau leiskite man taip pat uh, užduoti Jums klausimą apie mano šalį Graikiją. Greitu laiku e, bus priimti sprendimai dėl trečiosios ir paskutinės paramos programos Graikijai. E, pagal ją turi būti gyvendinamos pakankamai sunkios priemonės. Čia labai svarbu, kad visos šalis e, E, šiuo atveju laikytųsi prisimtų įsipareigojimų. Buvo patvirtintas veiksmų planas ir Euro grupė teigia, kad gal, galtiniai sprendimai turi būti priimti iki birželio 21 dienos, iki ketvirtasis įvertinimas turi būti atliktas. Ir, e, Eurogrupėje taip pat buvo sutarta dėl skolų nurašymo 16 metų gegužė, 17 metų birželį. Ir e, po to jau bus pasirinktas atitinkamas kursas, susibrieštos gairės laikotarpį po paskutinio memorandumo. Taigi, e, visų sustarimų gyvendinimas e, pratėsi tą neužtikrintumo laikotarpį Graikijoje. Noriu užduoti kelius klausimus. Prieš kelias dienas minėjote, kad e, sprendimai dėl skolų naštos palengvinimo arba nurašymo iš dalies Europos mokesčių mokėtams nekainuos nei euro, o Graikijai suteiks galimybę vėl pradėti skolintis finansų rinkose po keliarių mėnesių. Kai kurie Graikijoje e, asmenys, kurias norėčiau kasandromis pavadinti, teigia, kad šis pareiškimas turėtų reikšti, kad euro grupės posėdžio apžadviš pirmą dieną galtiniai sprendimai vėl būtų nukelti į ateitį. Taigi, Noriu iš jūsų išgirsti aišku atsakymą, ar Eurogrupė birželio 21 dieną priims aišku sprendimą dėl Graikijos skolų e, nurašymo ir kokį indėlį įneš Europos komisija tam, kad e, nebūtų šie sprendimai nukelti ateitį ir e, nebūtų protestas Graikijos žmonių ir ekonomikos kančius atsakymas. Na, na, ši tema yra susijusi su kita mano atsakomybės sritimi, tačiau gerai atsakysiu šį klausimą. Iš tiesų, mes dabar pasiekime tą kritinį laikotarpį, kuomet turime baigti paramos greikiai programą. Bendrai vertinant programą veikia e, fiskalinius tikslus Graikija viršijo, pastaraisiais metais taip pat, kaip žinote ir ketvirtoji peržiūra prasidėjo. Komisijos e, atstovai e, Atenose šiuo metu jau derasi su vietos valdžios atstovais ir galiu apibendrinamas pasakyti, kad visos šalis yra aiškiai įsipareigojusios, tiek institucijos, tiek Graikijos valdžios atstovai sėkmingai baigti paramos Graikijai programą. E, e, Šiuo metu yra svarstomos dar neįgyvendintos e, priemonės, kiti elementai mm, ir reikia aptarti dar kitas būsimas priemas prieš kelias dienas, aš viešai apie tai kalbėjau, pabrėždamas, kad darbas šią linkmę vyksta. Ir e, kalbėdamas apie būsimus keletą mėnesių, aš turėjau omenyje gegužę birželį ir komisija šiuo metu deda pastangas, kad susitarimas būtų parinktas būtent iki minėto laikotarpio. Vis dar manome, kad tai yra įmanoma. Mes vadovaujamės Euro grupės nustatytomis sąlygomis, e, tai yra, nėra kalbama apie kažkokią nominalią skolos sumažinimo apimti. Mes tik norime sudaryti tinkamas sąlygas Graikijai grįžti į finansų rinkas ir tvirtai atsistoti ant kojų. Komisija yra pasirengusi ir pasiryžusi pasiekti šį susitarimą, tą reikia padaryti dar iki programos galiojimo pabaigos. Kalbant apie bendradarbiavimą su e, Tarptautiniu valiutos fondu, bendradarbiavimas vyksta konstruktyviai. Jo atstovai dalyvavo e, įgyvendinant, vykdant programą, net užtikrinant tiesioginę finansinę dalyvavimą, tačiau uh, patvirtinant tam tikras e, e, šankstinės sustarimo pozicijas. Ir dar turime galtinai nuspręsti, kokias pasirinksime bendradarbiavimo formas e, su Tarptautiniu valiutos fondu galutinėme programos įgyvendinimo etape. Ačiū. Dėkuoju Marko Valį. Dėkuoju pirmininkė. Porą klausimų norėčiau patekti komisijos nariui Dombrovskui. Pirmiausia, dėl finansinių priemonių rinkinio. Man labai malonu, kad jūs minėjote, jog reikia remti MVI, taip pat žaliai e, aspektą ir socialinį aspektą. E, taip pat Lūnės pranešimas dėl bankų sąjungos buvo patvirtintas ir kaip ir ankstesniais atvejais, kai buvo kiti pranešimai rengiami dėl bankų sąjungos, e, buvo apibrėžimi tam, tikri, tam tikros turto kategorijos. E, rinka yra 7 milijardai eurų o neveiksnių paskolų apimtis yra 900 milijonų. Tai galbūt e, būtų galima tikėtis, kad komisija priežios institucijos ECB ką nors e, darys. E, dėl taip vadinamų SBs tai yra netikri eurobondai, nes jie neapims šalių rizikos bendro vertinimo mutualizavimo ir vis tik tai kaip dėl pasidalymo rizika. Ar nebus pavojaus, kad eurozonoje nebebus galimybės atremti sukretimus, šokus? nes atsiradus rinkos spaudimui nebebus įmanoma suvaldyti krizės, pavyzdžiui, kai gyvendinamos reformos tam tikros. Kaip buvo pasakyta, nesinėms turime, turime rasti sprendimą, bendrą sprendimą, nes kitaip e, galime nesugebėti suvaldyti kitos krizės. Aš... Ir galbūt bus paskui gali būti, kad kažkas priims kitokius sprendimus, pavyzdžiui, išeiti iš eurozonos. Dėkoju Jums už Jūsų klausimus dėl pirmojo. Tai buvo gal labiau pastebėjimas dėl žaliai paramos veiksnį, socialinį paramos e, veiksnį. Aš kaip sakiau, mes remia šią iniciatyvą ir dirbame su pranešėju Pėterio Simono siekdami e, rasti konkrečių sprendimų šioje srityje. Mes taip pat e, rengiame paramo, žalia, žaliosios paramos e, veiksnį, siekdami brėžti ir dabar jau yra tam tikrų elementų, pavyzdžiui, galima sumažinti šiek tiek kapitalo reikalavimus, jeigu bankai skolina MVI. Dėl prudencinių aspektų E, žalias aspektas nebūtinai e, reiškia nerizikingą veiklą, dėl to reikia labai atsargiai viską apibriežti. Antras klausimas. Tiksliau, antroji klausimų dalis, keletas klausimų buvo pateikta. Aš kaip supratau iš jūsų klausimo, jūs kalbėjote apie trečiojo ligmens veiksmus, tai yra priežios veiksmai, e, kurie skirti e, sumažinti blogam turtui. E, tai pernai e, spalį pateiktame Bankų sąjungos komunikate minima taip pat. Ir aš kaip suprantu, jūs kalbėjote apie bankų prekybos knygą, kuri atspindi tam tikrą riziką. Taip reikia e, šį klausimą spręsti. Ir esminis prekybos knygos e, peržymas yra mūsų 16 metų pasiūlymų dalis diskusijos tęsiasi apie tai, kaip reikėtų tiksliai kar, kalibruoti prekybos knygos esminį peržiūrėjimą. Vyksta bazelyje diskusijos, taip pat mes turime uh, galvoti, kaip deramai spręsti šį klausimą, tačiau mūsų pasiūlymuose tai atsispindi. Kitas klausimas. Uh, vertiminiai popieriai uh, padengti valstybių obligacijomis. Taip, tai neapims E, nuostolių mutualizavimą, nes tai bus vertybiniai popieriai, e, kurie cirkuliuos rinkoje ir jų tikslas e, padėti bankams. Tai leis įvairinti investicijų į bankus galimybės ir bus galima diversifikuoti produktus e, ir bus galima naudoti šią priemonę 19 eurozonos šalių, užuot ją, e, tam tikras priemonės taikius tik vienoje šalyje, bet yra tam tikrų nuogastavimų išsakyta dėl šio pasiūlymų. Kai kurios valstybės narės ar suinteresuoti subjektai bijo, kad tai galbūt pirmas žingsnis link mutualizavimo, kiti sako, kad tai galbūt yra pirmas žingsnis. E, į pokyčius vertinant valstybių riziką, bet mes norime pasakyti, kad tai neapima ne vieno iš tų elementų. Dėl to mes prašome, kad šis pasiūlymas būtų vertinamas e, būtent žiūrint jo turinį į esmę. Gerai. Bernard Mono. Dėkoju. E, pirmininkė, gerbiamas vicepirmininkė, laba diena. E, e, mes matome, kad JAV ketina dabar taikyti tam tikras sankcijas, ar būtų demokratų ar respublikonų valdžia JAV. Mums, ES, E, e, kelia tai problemų. Žinome, kas buvo e, kas įvyko pritaikius sankcijas JAV mūsų BNP paribas bankui. Tai yra susijęs su 9 milijonais eurų. Ir 18 metais taip pat JAV e, e, išdas ėmėsi represinių priemonių prieš BLV. E, mano kolegė ponė Beres kalbėjo apie bendrai priežios mechanizmą. Kitas dalykas e, - savališkos sankcijos e, Rusijos atžvilgių Rusal pavyzdžiui. Ir tai didina pavojų, kad bus negražinta paskola. Dabar matome, kad JAV valdžia vienašališkai bando pritaikyti sankcijas prieš Iraną ir e, gali būti, kad užsienio jurisdikcija e, imsis veiksmų, nuo kurių nukinentės Europos Sąjunga. Ir matoma, kad Prancūzijoje kenčia mūsų e, pramonė ir taip pat yra problemų dėl Enron ir WorldCom E, gali būti, kad e, didelės energetikos įmonės ar automobilių e, gamintojai nukentės dėl to, kad JAV pritaikys tam tikras sankcijas ir JAV veiksmai gali sukelti domino efektą mūsų sistemose. Ir mes e, turime savo dokumentus dėl bankų sąjungos, dėl eurozonos stabilumo, bet tiems dokumentams e, ir principams gali e, kilti pavojus. Gerbiamas vicepirmininkė, ką Jūs galvote apie Amerikos vienašališkas sankcijas ir riziką labai didelę, su kuria gali susidurti ES? Ar dėl to nekils sisteminės rizikos? ECB e sisteminės rizikos komitetas ar nagrinėja šį klausimą ir e, ką jūs galite pasakyti, ar e, kaip apginsite Europą, kuri atsidūrė pavojuje? Šiuo klausimu. Ką galiu pasakyti? Taip, klausimas yra labai sudėtingas, nes yra kilę nemažai sunkumų, palaikant priekybos santykius su JAV. Galvojant pirmiausia apie tai, kad vienašališkai yra nustatyti nuo birželio pirmos aliuminiui ir plienui muitai. Kaip žinia, ES pavyko įsidėrėti keletą išimčių, bet matome, kad mums iš tiesų reikia nuolatinio sprendimo, negalime kas mėnesį e, taikyti laikinas priemonės. Komisija ir kitos institucijos palaiko nu, intensyvius kontaktus su partneriais JAV, kad būtų galima šias problemas spręsti. Jūs taip pat minėjote Iraną ir JAV pasitraukimą iš susitarimo su Iranu, kaip žinia Tai ES kelia susirūpinimą, nes mūsų nuomonė tai yra pavojingas precedentas, kai šalis vienašališkai pasitraukia iš tarptautinių susitarimų, nežiūrint to, kad ta tena yra keletą kartų patvirtinusi, jog Iranas laikosi įsipareigojimų ir kad jis iš tiesų apribojo savo brandolinių tyrimų programą iki pačių e, mažiausių aspektų. Ir e, jūs klausė apie galimą e, poveikį JAV sankcijų Iranui ir kaip tai galėtų atsiliepti JAV, ES bendrovėms ir e, finansų sektoriaus įmonėms ES. Iš tiesų, ES blogavimo reglamentas galėtų būti vienas iš būdų apsaugoti bankų sistemą ir apsaugant didelius sistemai svarbius e, bankus nuo JAV sistemos ir sandorių doleriais yra labai rimta rimtos tos problemos, jas reikia spręsti ir mes galvojame, koks būtų geriausias būdas tą padaryti. Jūs taip pat klausėte apie e, priemonės skirtas kovoti su pinigų plovimu. Aš dar kartą norėčiau pasakyti, jog svarbu mums sukurti tvirtą ES sistemą, kad veiksmingai galėtume kovoti su šia problema. Europos Sąjungoje ir kad nereikėtų laukti JAV veiksmų. Dėkui. Brian Hayes. Brian Hayes. Vicepirmininkė, sveiki sugrįžus į mūsų komitetą. Du klausimai. Vienas e, dėl komisijos e, programos, dėl vartotojų finansinių paslaugų veiksmų plano. Šiuo metu turime bendrąją rinką verslui, e, bet kalbant apie finansinės paslaugas, tokios bendrosios rinkos vartotojams nėra, kai kalbam apie paskolas būstų ir taip toliau, tai suderinimas yra labai mažas. Baigiantis kadencijai, kurias problemas prioritizuosite siekiant pažango šitoje srityje? E, mano šalyje, e, tarkysime, palūkanų norma 3,2 procentai, Europos vidurkis 1,4 e, procentai. Mums reikia galvoti apie vartotojus, tik taip galėsime numušti kainas ir išlaidas vartotojams. Taigi, kokias rytis laikysite prioritizuotomis, kai kalbama apie šitą finansinių paslaugų vartotojams veiklos plano aspektą. Toliau, kompromisai dėl pinigų rinkos reformos. Turime dabar labai svarbų reglamentą, kuriam visi pritarėme ir e, pripažįstame, kad reikia sisteminę riziką mažinti. Čia sekome JAV pavyzdžių Bet e, mes matome ir e, tam tikrų esmą veiksmų, kuriems regės pritarė komisija. E, bet komisija nėra pateikusi jokių pasiūlymų dėl pirmo lygmens veiksmų, nėra jokių veiksmų ir taryboje. Ir paskui staiga atsiranda komisijos pasiūlymas. Ir klausimas toksai, ar racionalu uh, E, veiksmingai priimti pirmo lygio sprendimą antrajame lygyje, kai e, įstatymų e, prieėmėjai, tame tarp ir parlamentas išrinktas žmonių, yra apeinami. Tvarkoj, dėl pirmojo klausimo apie finansinių paslaugų vartotojams. E, veiksmų plano. Aš jau paminėjau vieną tiesiekuros pasiūlymą dėl tarptautinių mokėjimų, kuris išplečia e, patį principą, kad euro mokėjimai turėtų būti išplečiami ir kaina išliktų tokia, tokia pat kaip e, atskiroje valstybėje narėje ir aš tikiuosi, kad šiam pasiūlymui e, bus dar pritarta iki kadencijos pabaigos, nes iš tikrųjų e, tokia finansinė integracija bus naudinga vartotojams. Pereitų metų gruodžio mėnesį sukūrėme darbo grupę, ekspertų grupę, kuris sprendžia, kaip E, išspręsti tokias problemas e, kaip e, vartotojų skaitmeninės tapatybės nustatymo problemas ir taip toliau, nuotolinio tapatybės nustatymo problemas ir taip toliau. Taigi reikia, kad bankai ir tarptautinių mokėjimų situacijose galėtų remtis vienodais reikalavimais vartotojams. Čia mes šaliname kliūtis e, tarptautiniams paslaugoms teikti. Aš e, paminėjau jau e, visos Europos pensijų produkto pasiūlymą. Mes žinome, kad pensijų produktų vienose šalise yra daug ir gerų, tuo tarpu kitur jų mažiau, taigi jeigu pavyks e, mums e, e, šį dokumentą priimta, tai tikrai atneš daug daudos vartotojams. Taigi tie dalykai vartotojams yra taip pat svarbus. Šią prasme komisija stengiasi užtikrinti, kad mes ir toliau ambicingai įgyvendintume tą finansinių paslaugų vartotojams veiksmų planą. Toliau dėl pinigų rinkos fondų Uh, vadinamųjų share distraction uh, mechanism. Iš tikrųjų, vyko tam tikrų diskusijų ir, kaip žinote, komisijos uh, tarnybos, ypatingai teisės tarnybos, pateikė analizę ir patvirtino esmą nuomonę, kad šie mechanizmai neatitinka MFF reglamento ir, kaip žinote, komisijos teisės tarnyba nusprendė parengti savo nuomonę dėl MFF e, Share Consolation mechanizmo ir paskelbti jį viešai, e, remiantis principu, kad e, dokumentai turi būti prieinami piliečiams ir todėl ir pasidalino tą nuomonę su parlamentu ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Dėkui. Dėkui, žinote, kad ir parlamente mes apie tai e, kalbame, diskutuojame, e, nuomonių įvairovė yra didelė ir, e, ir mūsų teisės tarnyba matyt pritarė komisijos teisės tarnybos nuomoniai. Ponas Fernandės, ačiū pirmininkė. Labai malonu, kad atvyko pas mus komisijos vicepirmininkas. pirmininkas Manau, kad labai svarbu tokius susitikimus panaudoti tam, kad pateiktume klausimus, kad galėtume įvertinti e, komisijos darbą ir taip pat perteikti rinkėjams tą informaciją, kadangi reikia, kad jie geriau žinotų, ką daro komisija ir parlamentas. Jūs kalbėjote apie tai, kad komisija prieš dviejus su pusę metų pateikė pasiūlymą dėl reglamento. Tai yra pusę kadencijos, 30 mėnesių. Tai yra reglamentas, kuris yra įstrigęs tiek parlamente, tiek taryboje. Bet mes, nežinto, kad taryba neprisprendžia daugiau negu penkerius mėnesius, e, buvome Buvome surengę tik vieną Tik tai šešėlis vienas buvo susirinkimas, jau praėjo penki mėnesiai ir nenumatyta nei viena data e, kitam šešėlinių pranešėjų sutikimui. Aš dėl to norėčiau pasinauti progą ir pasakyti piliečiams, kad mes, kai kurie, kurie dirbam Europos parlamente, jaučiame gėdą dėl to, kad kai kurie kiti kolegos šiuose rūmuose nesugeba dirbti labai svarbių klausimų. Tai yra labai svarbus klausimai, nes mes jau daug ką padarėme bankų sąjungos srityje, turime rezoliuciją bendrą pastvirtinę, turime bankų e, priežiūros struktūrą bendrą. Uh, bet e, galiausiai kas? E, dėl to, kad mes neapsisprendžiame dėl indėlių garantijų sistemos, sumokės e, piliečiai mūsų. Jie nukentės pirmiausia ir matome, kad prieš keletą mėnesių bus primtas e, sprendimas dėl banko populiar. E, jeigu nebūtų primtas sprendimas, tai būtų sumokėję už tai Ispanijos ir Portugalijos mokesčių mokėtojai. Kai kurios frakcijos sugebėjo susitarti ir pat pateikti tam, tikras, e, tam tikrus pasiūlymus, papildančius komisijos pasiūlymą. Jūs žinote, komisijos nariai buvo žalieji, guo ir mes bandėme pasiūlyti e, daryboms tam tikrą formatą EPP ir ALDE. Bet e, Žinom, bet, bet dėl šio sprendimo, apie kurio aš kalbu, niekas nepadarė nieko, nežinant mūsų pasiūlymų pateiktų prieš penkis mėnesius. Žinome, kad taryba susitiks labai greitai ir e, nieko vargu ar bus pasiektas tarimas ir vėlgi piliečiai turės sumokėti už tai. Uh, well, uh, this, um, uh, I... Kągi, šiuo klausimu aš galiu tik tai e, su jumis sutikti. Komisija apgailę stauja, kad e, nuo 15 metų dėl indėlių garantijų sistemos dokumento pažangos nepasiekta. E, mes taip pat iš komisijos pusės bandome vertinti, kokias yra priežastys, kad šis pasiūlymas stringa. E, kokios e, tos e, problemos, kurios keliamas dėl moralinės žalos e, galėtų būti ir mes siūlėme bendrai aptarti idėjas, kaip galima būtų inteligentijų sistemą įdėkti palaipsniui, pradedant nuo e, pirmojo etapo e, nuo paramos likvidumui, e, bet dar neinant prie rizikos pasidalymo. Na ir paskui e, po pirmo, antrojo etapo pereiti prie Europinės rizikos pasidalymo sistemos taikymo. Komisija vis dar masto apie tai, kaip galėtų veikti pilna vertė Europinė sistema ir mes esame pasirengę diskutuoti uh, dėl e, e, galimų kelių siekiant šito tikslo. Taigi e, vis dar tikimės, kad tos idėjos, kurias patikime pereitais metais, galėtų pasitarnauti pagrindu galimam kompromisui taryboje. Taryboje matome, kad techninis darbas plėtojasi gana gerai sukurta ad hoc darbo grupė ir e, mūsų komunikatas dėl e, Bankų sąjungos užbaigimo paskatino naujas diskusijas. Taigi, e, darbo grupė dabar sprendžia daug visokių techninių dalykų susijusių su pirmuoju etapu. Na, politiškai žinoma, girdime skirtingas nuomonės iš valstybių narių. Bet komisija e, ir toliau yra pasiriežusi siekti šio pasiūlymo ir siekti kompromiso. Dėkui komisijos nariui. E, sunku man e, pateisinti ne tą faktą, kad nuomonės skiriasi, bet tai, kad nerengiami posėdžiai toms nuomonėms apsvarstyti galima nesutikti, bet mūsų tikslas yra dirbti ir dirbti siekiant kompromiso, kokie tie kompromisai bebūtų ir tada galima balsuoti, priimti arba nepriimti, bet paralizuoti dėrybų grupės veiksmus nėra teisinga ir sąžininga. Georgijus Kircas. Pane vicepirminkė, gal galėtumėte apibendrinti mums e, Brexit galima įtaką finansų sektoriuje. Jūs sakote, kad sparčiai darbuojatės Brexito tematika. Gal galėtumėte pateikti mums informacijos dėl sprendžiamų problemų ir dėl problemų, kurias būtina išspręsti. Kitas klausimas dėl rizikos mažinimo ir pasidalymo Tai yra e, bankų sąjungos pagrindas. Man atrodo, kad e, dėl e, įvykių Italijoje dabar rizikos turime daugiau. Būtent taip suvokia ir rinkos, nes palūkanų norma po truputį bet stabiliai auga Italijoje, o taip pat ir Graikijoje. Nes Daugelėje šalių vengiama rizikos pasidalymo - Vokietijoje, Olandijoje, Austrijoje. Tai kaip suderinti e, tą evoliuciją, kuri, mano manimu, nedaug ką gero žada. Tvarka dėl pirmojo klausimo apie Brexit. E, darbas vyksta, Aš žinoma sustelksiu ties e, finansiniu sektoriumi, tai mano kompetencijos sritis. Taigi, ką esame nuveikę per kelis e, praėjusius e, mėnesius esame parengę pasirengimo dokumentus vadinamuosius, kur kalbame apie rinkos dalyvių ir institucijų pasirengimą, apie tai, kaip pasirengti įvairiems E, breksito scenarijams. Taip pat e, susitarta sukurti techninę grupę, kuriai vadovautų ECB ir e, Anglijos bankas e, ir kuri galėtų svartyti įvairius scenarius ir rizikas e, kylančias dėl breksito. E, tą reikėtų e, padaryti iki 19 metų kovo mėnesio, tame tarpe ir apsvarstyti, kas būtų, jeigu e, nebus pasiektas susitarimas, tvarkingas susitarimas. Jūs žinote, kad mūsų tikslas yra parengti tvarkingą e, susitarimą dėl Brexit. Jūs žinote, kad yra politinis susitarimas dėl pereinamojo laikotarpio, kuris šiek tiek sušvelnina uh, nerimą dėl laiko spaudimo, bet bet kuriuo atveju e, šis e, sustarimas bus dalimi pasitraukimo sutarties. Taigi turime e, sustarti dėl pasitraukimo sutarties, o ten vis dar tebe vyksta diskusijos. Taip pat ir dėl tokių dalykų kaip Airijos siena ir kaip spręsti tas problemas ir kaip taip sakant, atrodys ateityje mūsų muitų santykiai su Junktinė karalystė. Taigi darbas vyksta, yra svarbus siekti pažangos, nes 19 metų kovas greitai artėja ir jau liko mažiau kaip metai iki to laiko. Toliau dėl kito klausimo dėl e, rizikos mažinimo ir pasidalymo ir įvykių valstybėse narėse, tame tarpe ir Italijoje. Kaip jūs žinote, e, mes partijos politikos ar vyriausybių formavimo proceso nekomentuojame. Tai valstybių narių dalykai ir jie tai daro pagal savo konstitucinius procesus. E, mes bet kuriuo atveju akcentuojame tai, kad yra svarbu laikytis fiskalinės drausmės ir ypač Italijos atveju ir toliau mažinti biudžeto deficitą ir viešąją valstybės skolą. Tai svarbus rizikos veiksniai, kurie e, trukdo ekonomikos augimui. Kalbame su Italijos vyriausybė apie tai, kalbame apie šių metų rizikos trajektoriją ir e, akcentuojame, kad svarbu yra išlikti teisingame kelyje. Paul Tank. Ačiū pirmininkai, ačiū komisijos nariai, kad atvykote. Ekonomikos komitetas jau patvirtino pranešimą savo iniciatyvą dėl tvaraus finansavimo. Palankiai vertiname komisijos parengtą veiksmų planą, kurį jūs parengėte didžiąją dalimi. Europos parlamentas šį planą palaikys, tačiau mes taip pat galime pareikšti ir kelis pagėdamus. Mums reikia rimtų poveikių finansų sektoriu, kurie dar neprasidėjo. Klausimas, kuris kyla, yra toks, ar tie pokyčiai, kuriuos pasiūlysite kitą savaitę, gegužės 23-24 dienomis, bus pakankamai plataus masto, ar galėtumėte mus patikinti dėl to. Pateiksiu tris e, e, pavyzdžius, pradėt nuo taksonomijos, e, nuo vadinamo žaliojo turto arba žaliųjų vertybinių popierių, tačiau labai uh, svarbus ir tokie dalykai, su kuriais dabar susidurime, agresyvus mokesčių planavimas, darbuotojų teisų pažinėjimai, žmogaus teisų pažinėjimai, jeigu pradėsite tik tai nuo to vadinamo žaliojo turto, e, <clears throat> tai nežinau, ar tai bus pats tinkamiausias žingsnis. Europos parlamentas pritarė SRB pasiūlymams dėl e, apdairios politikos sprendimus, siekiant kovoti su klimato kaita. E, kodėl pradėjote nuo e, žaliųjų, o ne nuo rudųjų aspektų, noriu paklausti. Taip pat mes palankiai vertiname e, jūsų pasiūlymus dėl prudensinio budrumo sisteminis rizikos Tačiau kam reikalingas tas e, e, pa, patikėjimo rinkliava finansų sektoriuje? Patikėjimo prievolė. Taigi pirmiausiai noriu padėkoti Jums už išsakytą paramą tvariam finansų veiksmų planui. Mes iš tiesų e, ketiname imtis pakankamai plataus masto e, papildomų veiksmų. Ir vienais, e, vienokiais ar kitokiais būdais mes visas rekomendacijas bandysime vykdyti. Dabar dėl tam tikrų specifinių aspektų susijusių su taksonomija. Tai, ką siūlome dabar, yra susijęs su tam tikra valdymo e, struktūros, taksonomijos valdymo struktūros sandara, struktūra. E, kuomet struktūra pradės veikti, bus galima kalbėti apie konkrečius taksonomijos sprendimus, jų įgyvendinimą, e, pirmiausiai siekiant sumažinti poveikį e, klimato kaitai, tai yra pirmiausi veiksmai, kurie e, taksonomijos kontekste gali būti įgyvendinami ir vėliau mes pereisime taip pat ir prie kitų e, sričių, kurios aprieps taip pat ir e, aspektus susijusius su, su SG. E, taigi pirmiausiai savo veiksmus nukreipsime į kovą su klimato kaita, po to jau tęsime darbus kitose sritise dėl pasiklydusio turto, pasimetusio turto. Mes e, stengsimės e, patvirtinti atitinkamas sąlygas, e, kad įmonių turinčių tokio turto skaičius sumažėtų. Dėl patikinimo pareigos Ji taikoma pensijų fondams, turto fondams, e, iš esmės įmonėms, kurios e, valdo gyventojų žmonių turtą, jį investuoja, turėdamas skirtingas pasirinkimo galimybės, kartais e, tai yra siejama ir su įprastinė bankų veikla. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate e, banko klientas turintis taupamąją e, sąskaitą, tai neturite didelių e, galimybių pasirinkti į kokius finansinius produktus investuoti ir, žinoma, galite kreiptis į privačios bankininkystės įmonės koncepcija čia iš tiesų gali būti įvairi, tačiau mes turime mm, aiškiai apibrėžti teikiamas paslaugas. Bet kokiu atveju mes ketiname imtis pakankamai plataus užmojo tolimesnių veiksmų ir e, ketiname glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu, siekdami susitarti dar iki šios kadencijos pabaigos dėl atitinkamų klausimų ir jų įgyvendinimo. Tomas man Ačiū, pana pirmininkė, komisijos vicepirmininkė. Turbūt girdėjote, kaip stipriai jūs palaikome, kaip stipriai palaikome komisijos e, daugelį idėjų, tačiau taip pat aiškiai pareiškėme ir pabrėžėme, kokius darbus parlamente mes patys e, ketiname dirbti, rengdami savo prašymus. Man svarbi E, tolimesnė bankų sąjungos kūrimo raida, ypač bankų indėlio draudimų sistema ES mastu, būtina apsaugoti klientus, kuomet bankai tampa nemokus, tačiau mes ir toliau baiminamės, kad bus bendrinami nuostoliai. Dvarė tokia situacija, kad bankai, iš bankų dinksta e, didelio masto paskolos turėdamas, remdamasis e, turimais duomenimis, galiu teikti, kad e, apimtis tokių paskolų e, neveiksnių siekia 760 milijardų eurų. Ar tie skaičiai, kurias turiu, yra tikslus. Taigi, kas gali mums garantuoti, kad uh, mokesčių mokėtojų, indėlininkų e, pinigai nebus naudojami gelbėti silpnesniems bankams. Jūs minėjote, kad komisija gali vertinti vyriausybės sudarimą, tačiau šiuo metu Italijoje dešiniai populistai bando sukurpti vyriausybę. Iš tiesų galime tik apgailestauti, kad patekome į tokią situaciją ir viena iš, ties iš pirmųjų uh, šios vyriausybės reikalavimų, e, atrodo, bus reikalavimas 230 milijardų sumažinti šalies užsienio skolą. Tai įdomu, kaip graikai į tokį e, prašymą dabar sureaguotų. Šalies e, kredito reitingas krenta, finansų sistema patiria vis didesnį spaudimą, Europos centrinis bankas tuo tarpu vis tiek supirkinėja nesustojamai Italijos vyriausybės obligacijas, ar Europos centrinis bankas neturėtų užimti aiškesnių pozicijų šiuo klausimu. Jūsų reklamai pagaisti reikia mažinti biudžeto deficitą, tačiau e, e, keliant iš ankstinės skolų nurašymo sąlygas, aš manau, kad tikrai negalima tos tikslo pasiekti ir Italijai čia neturėtume taikyti jokių išlygų. Daug klausimų uždavėte Pirmiausiai e, atsakysiu į klausimą dėl e, Edis nuostolių bendrinimo sąsajų e, su neveiksnių paskolų mažinimu bankų sektorėje. Jeigu mes pradėsime nuo Edis nuostatų gyvendinimo laipsniško, pradedant paramą ir uh, skolų bendrinim, nuostolių bendrinimu, tai e, apie šios dalykus jau kalbėjome apie tai. E, šiek tiek anksčiau kalbant apie uh, skaičius ir uh, mm, neveiksnės paskolos, jų apimtis, mes kalbame apie 910 milijardų eurų, tačiau šiuo metu mes uh, matome, kad neveiksnių paskolų dalis e, nesmarkiai sumažėjusi nuo 6,4 iki 4,4. Šių naujausių skaičiai atrodo bus pateikti rytoj, jeigu neklystu, taigi galbūt jūsų turimi duomenys nėra patys naujausi arba mano pateikti duomenys nėra patys naujausi, rytoj turėsime pačius aktualiausius. Sakant į jūsų klausimą dėl e, 230 e, milijardų eurų skolos nurašymo, kurio prašė Italija. E, kaip suprantu, vyriausybė sudarančios partijos e, arba vyriausybę formuojančios partijos minėdamas šios skaičius rėmėsi ankstesniu e, pasiūlymo projektu, kuris jau nebegalioja ir veikiausiai šio reikalavimo dabartinės vyriausybės programoje nebeliks. Būtų paradoksalu, sako pirmininkas, nes e, tai prieštarautų taip pat ir Italijos centrinio banko uh, uh, pelno siekimui kaip ECB sistemos sudėtinės dalies. Čia manau, kad puikiai buvo mm, idėja susijusiu su mokesčiais, labiau pasiturintiems piliečiams. Nenagiau. Mm, e, ačiū. Sveiki, komisijos vicepirmininkė palankiai vertinusių įsipareigojimus e, užtikrinti finansų sistemos tvarumą, nekantri laukiu kitą savaitę pasirodysiančių jūsų pasiūlymų dėl taksonomijos. Manau, kad jie tikrai turėtų būti plačių užmojų. E, turint omenyje komite, mūsų komitete patvirtintas Kotkeito pranešimą, e, jūs atsakydamas į Palatango klausimą kalbėjote apie SG rodiklius ir tai reiškia, kad e, e, tie aplinkosaugos ir socialiniai valdymo standartai bus patvirtinti dar iki šios kadencijos pabaigos. Tačiau tai yra il, il, ir ilgalaikės perspektyvos klausimas. Turime užtikrinti, e, kad kad e, standartu taptų būtent ekologinis finansavimas priešingai nei e, dabar 99 procentai finansų lėšų yra išleidžiami kitoms e, neekologiniams reikmėms. Vakar mes svarstėme investicinių įmonių prudensinės priežiūros pranešimą. Derantis dėl finansinių priemonių rinkos direktyvos peržiūros kyla klausimas dėl e, investicinių įmonių dalyvaujančių ES rinkoje veiklos sąlygų e, nustatymo e, ir buvo teikiamas pasiūlymas apriboti veiklą tam tikroms įmonėms iš trečiųjų šalių veikiančiams ES, turintame jų veiklos atitikti. Taigi, kokį poveikį e, tokie ribojimai galėtų turėti mažoms ir vidutinėms investicinėms įmonėms, kurios e, veikia Junktinė karalystė ir galbūt artimiausiu metu negalės veikti ES rinkos. Taip pat nekartą minėjote, kad privatus sektorius e, privalo imtis lyderio vaidmens, siekiant užtikrinti sutarčių testinumą. Jūs teigiate, kad rinka galbūt šį klausimą išspręs, tačiau kaip rinka gali spręsti šį klausimą, jeigu nėra e, aiškios e, reglamentavimo sistemos ar buvote susitikęs su e, kancleriu, su Anglijos centrinio banko vadovais ir atstovais ir apie tai kalbėjote. Atsakydamas į Brian Hayes klausimą, jūs kalbėjote apie pinigų rinkų fondus, tačiau e, jeigu tas klausimas iš tiesų toks yra svarbus, tai kodėl komisija neįtraukė jo į savo pasiūlymą anksčiau tam, kad būtų galima buvę e, išsamei aptarti. Ačiū. Okay. So, uh... E, Dėkuoju. Buvo pateikta daug klausimų. Pirmiausiai dėl tvarių finansų ir taksonomijos. Pirmiausiai, e, aš minėjau klimato kaitą, paskui pritaikymą ir kitiems e, socialiniams ar valdysenos veiksniams. Kila klausimas, kada tai bus padaryta. Mes teikėme teisėkuros pasiūlymą, bet tai nėra e, taksonomija. Tai yra taksonomijos valdymo struktūra. Mūsų veiksmų plane pateikiamas gana optimistinis scenarius. Ir jeigu viskas taip ir pavyks, jeigu teisėjai, kurios darbai baigsis daugiau ar mažiau per metus, tai mes pamatysime 19 metų 3-4-1 taksonomijos pavyzdžius. Aš kaip sakiau, mes esame nusiteikę optimistiškai. Viskas priklausys nuo teisėjai, kurios pasiūlymų tvirtinimo. Dabar aš negaliu pasakyti, kokiu greičiu bus dirbama ir kada atsiras tos kitos taksonomijos, bet bent jau tokia yra mūsų mintis, tokie pasiūlymai. Mes jau anksčiau esame kalbėję apie tai, kad reikia reikia taikyti platų veiksmų planą įvairiems finansinių paslaugų sektoriams ir ieškoti paskatų galimybių ir akcentuoti žaliuosius ir e, darnaus vystimus tikslus. Dėl e, abipusiškumo sistemos ir peržiūros mes esame atlikę vertinimą, pateikėme pasiūlymą, e, mes neribuojame lygiavertiškumo nuostatų ir tik apibrėšime reikalavimus, bet klausimas yra platesnis. Mes dabar uh, į lygiavertiškumo principą žiūrime kaip e, galima finansinio bendradarbiavimo sistemą, pavyzdžiui, su jungtinė, konkrečiai su jungtinė karalystė. Noriu pasakyti, kad Europos Sąjunga e, laikosi griežtų principų e, daugiau negu 200 sutarimų su daugiau negu 30 šalių. Europos Sąjunga iš didžiųjų e, ekonomikų ar jurisdikcijų pasikliauja tokiais lygiavertiškumo sustarimais ar principais e, platesnė, plat, e, dažniau negu kitos jurisdikcijos. Ir mes galvojame taip pat apie Junktinę karalystę. Mūsų mintis yra neriboti lygiavertiškumo principo, bet iškristalizuoti aiškiai mintis, kaip mes tarsimės dėl e, to lygiavertiškumo principo taikymo pernai ar net šešiotais metais. Pernai vis tik tai buvo parengtas dokumentas, kuris išdėstė mūsų poziciją dėl lygiavertiškumo po to, kai Junktinė karalystė pasitrauks. E, sutarčių testinumas. Kitas klausimas buvo pateiktas. E, pavyzdžiui, dėl draudimo sutarčių galima gyventinti visą eilę sprendimų, tą gali padaryti atitinkamos srities įmonės veikėjai ir yra įvairių būdų, kaip tai užtikrinti, kaip e, nacionalinių lygmenių rasti sprendimus deramus Taip pat e, galime pagalvoti, kaip dalį sutarčių perkelti į e, Junktinė karalystė veikiančią struktūrą, prieiga prie centrinių sandorio šalių, emir antrojo etapo pasiūlymai sprendžia dalį problemų. Kita e, taip pat depozitoriumai, kiti elementai yra, tai nėra tokios didelės rizikos e, subjektai ir mes e, galėsime imtis tam tikrų priemonių laipsniškai e, spręsti problemus. Dar vienas rytis, e, kurioje dirba ACB ir Anglijos bankas kur galima toliau dirbti, tai yra toks taigus griūties poveikis. E, turi būti dirbama tam, kad būtų išvengta tokių scenarijų. Dėl kito klausimo aš nelabai galiu daugiau ką pasakyti. E, šis klausimas sprendžiamas yra ieškoma išeičių e, dėl taip vadinamų MMF. Tai yra, atsiprašau, daugiametė finansinė programa. Ir siekiama išvengti e, tokių situacijų, kai būtų prieštaraujama, taikoma e, Junktinės karalystės praktika, kuri prieštarautų Junktinės e, Europos Sąjungos taisyklėms. Bet dabar neturėtume kažkokių papildomų minčių dėl to. Ludek Niedermayer. Thank you very much, Mr. Chair, and thanks, Commissioner, for... Uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė, ačiū ponė komisijos nariai, kad pas mus atvykote. Grįšiu prie diskusijos pradžios, kalbėjome apie laiko problemą, žinoma, e, tai gana smarkiai riboja mūsų galimybės priimti tam tikrus dokumentus. Bet ir ne, ne vien tik laiko čia problema. Buvo kalbama apie indėlių draudimo sistemą Ir aš manau, kad vis tik tai e, tas užtrukimas nėra dėl to, kad skiriasi nuomonės ar e, skiriasi požiūris į e, laiko grafiką. Viskas susiję su vyriausybių pasitikėjimu klausimu dėl tam tikrų e, numatytų priemonių taikymo, ar tai būtų bendras priežiūros mechanizmas, ar kiti dalykai. Todėl aš noriu paklausti štai ko. Ar yra daugiau tokių dokumentų, kurie nedaro pažangos ne dėl techninių problemų, bet dėl to, kad e, viskas priklauso nuo susitrančių šalių pasitikėjimo atkūrimo. Na ir e, ar nemanytumėte, kad ne tiek techninių priemonių e, problemos spręsti reikėtų, bet reikėtų išspręsti kai kurias pasitikėjimo problemas tam tikrų institucijų, tokių kaip bendras pertvarkymo fondas ar mechanizmas E, pasitikėjimo stiprinimo. Na, mes paprastai e, ieškome pusiausvėros tarp rizikos e, sumažinimo, jeigu, jeigu norite stiprinti pasitikėjimą ir rizikos pasidalymo. Ir e, reikia pasakyti, kad e, tarp ES finansų ministrų 16 metais pasiektas sustarimas dėl vadinamojo veiksmų plano rizikos mažinimo srityje. Ir reikia pasakyti, kad e, tame kelio gairių plane tai, kas numatyta, yra e, komisijos jau pateikta ir Vienas iš rezultatų to plano yra 16 metų bankininkystės dokumentų rinkinys. Taigi mes žiūrime rizikos mažymą taip, kaip tai apibriešta ES finansų ministrų patvirtintame veiksmų plane. Toliau mes siekime pažangos rizikos pasidalymo srityje. Manome, kad subrendo jau e, sąlygos e, susitarti dėl bendro pertvarkymo fondo ir taip pat dėl e, indėlių garantijų sistemos. Taigi e, ir dėl rizikos mažinimo, ir dėl pasidalėjimo dirbame, mažinimo e, srityje jau e, nemažai nuveikėme ir yra daromi žingsniai ir rizikos pasidalymo kryptimi. Dėkui, žinoma, egzistuoja pasitikėjimas yra ir iš ankstinės nuostatas, tai irgi svarbus elementas. E, e, skaičiau kažkur, kad e, jeigu garantijų mechanizmas būtų jau egzistavęs pagal e, dabartinės taisyklės, tai e, tada Vokietijai ir Niderlandams būtų e, skirta tam tikra rolė, tam tikras vaidmo. Bet e, čia kalbant apie pasitikėjimą, tikrai didelė diskusija. Alfred Sand, dėkuoju, ponė pirmininkė, turiu du klausimus. Pirmasis. Dėl pastarųjų įvykių kriptovaliutų srityje e, Čia Briuselėje buvo apie tai kalbama, tame tarpe ir e, apvaliajame stale, kur ir jūs dalyvavote la, e, balandžio mėnesį. E, bet reikia pasakyti, kad išvestinės sutartys su kriptovaliuta netrodo esančios labiau rizikingos. Antra vertus, kokių pranašumo kriptovaliuta galėtų atnešti ES finansiniai rinkai. Toliau dėl e, verslo kultūros ir struktūros. E, e, prieiga prie finansavimo vidutinėms mažoms įmonėms, ypatingai Pietų Europoje, yra labai ribota. Komisija savo studijuose ir dokumentuose pabrėžia, kad reikia palengvinti VMI galimybę listinguotis viešuose rinkose. Kokių žingsnių imasi komisija šioje srityje ir kokiu rezultatu laukia iki kadencijos pabaigos? Trečiasis klausimas pratese Nina Gil klausimą dėl ES draudikų ir pensijų teikėjų. E, kai kalbama apie vartotojus ir e, paslaugų gavėjus e, esančius Junktinėje karalystėje ir ES ir atvirkščiai. Kokie be būtų Brexit dėrybų rezultatai, ar galite garantuoti visiems ES piliečiams, ne įmonėms, kur, kurie turi e, draudimo ar e, pensijų sutartis su Junktinės karalystės teikėjais, kad jie galės ir toliau naudotis tų sutarčių privalumais. Dėkui. Uh, okay, um, uh, so, uh, first... Kągi, pirmiausia, dėl kriptovaliutų. Kaip žinote, tai atsispindėjo taip pat ir mūsų veiksmų plane fintech srityje. E, apibrėžime savo požiūrį į kriptovaliutas. E, iš tikrųjų, tai e, daug žadantis nauji postumiai ir mes turime žiūrėti, kaip pasinaudoti kriptovaliutų atnešama nauda. Antra vertus, turime e, suprasti ir rizikas. Ir todėl Europos komisija ir Europos priežiūros institucijos e, atnaujino savo įspėjimus e, klientams dėl kriptovaliutų, pabrėžė, kad tokios investicijos yra smarkiai spekuliatyvios, susijusios su didelė rizika ir kad egzistuoja rizika, kad jūs savo investicijas mm, kriptovaliutomis galite prarasti. Kitas elementas, pats kriptovaliutų terminas, galbūt klaidinantis, nes ECB, pavyzdžiui, keletą kartų yra, yra akcentavęs, kad eurozonoje yra tik tai viena kriptovaliuta ir ji yra euro. Mes galime kalbėti apie kripto turtą ar kripto žetonus. Ir dabar reikia atlikti regu, reglamentavimo dokumentų e, apžvalgą, nes e, tie patys kri, kri, kripto žetonai ir kripto mhm, valiutos tas pačias e, gali būti skirtingo reglamentavimo objektais. E, taip pat labai svarbu neužmiršti e, kovos su pinigų plovimu reikalavimu, nes tokie sandoriai taip pat turi paklusti egzistuojančiams e, atitinkamiems teisės aktams. Apie tai mes kalbame, kai kalbame apie poslinkius kriptovaliutų srityje. Toliau, VMI galimybės listinguotis biržose. Kaip aš sakiau, šio mėnesio antroji pusė mes pateiksime savo atitinkamą pasiūlymą, palengvinsime VMI galimybę patekti į viešasias rinkas. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų, kurį akcentuojame pinigų sąjungos e, laikotarpio vidurio peržiūroje. Toliau, dėl e, sutarčių testinumo, kaip aš jau minėjau, tai viena iš sričių, kurią dabar vertina priežiūros institucijos ir e, reguliavimo institucijos. Su to dirba ir mano minėta darbo grupė, Jūs, e, kaip žinote, mes e, stengiamės minimizuoti e, galimas sutri, sutrikimus, bet kalbant apie dėrybas, tai jos dar nesibaigė ir ten yra daug didelių neišspręstų klausimų. Šiame etape aš susilaikyčiau nuo kažkokių garantijų, teikimo, nes dėrybos vis dar vyksta ir nėra šimtų procentų viskas aišku, nors mes ir siekiame tvarkingo mm, Junktinės karalystės pasitraukimo ir stengiamės sumažinti sutrikimus. Labai ačiū, kaip ir tikėjomės, e, e, labai E, gerai, e, konstruktyviai pasikeitėme nuomonėmis. E, dėkoju komisijos nariai Dombrovskijui, kuris dar kartą pakartojo įsipareigojimą su mumis labai konstruktyviai dirbti, kad galima būtų užbaigti darbą su kiek galima daugiau teisėkuros dokumentų Geriausia būtų, kad visus užbaigtume ir e, visi turbūt supranta, kad reikia e, bendrų pastangų e, siekiant, kad reguliuojančioji, reguliuojančioji sąranga, kuri prisidėtų prie mūsų stabilumo ir gerovės. E, turiu kolegams pasakyti, kad e, laikas e, skirtas diskusijai jau baigėsi, jūsų frakcija gavo tiek kalbėjimo laiko kaip ir kitos, tai dar kartą dėkoju komisijos nariui ir perėsime prie kito darbo tvarkės punkto.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 Yeah. So, dear colleagues, let's move to point 11 of our. Mėly kolegos, pereikime prie 11 darbo tvarkės klausimo. Norėčiau pasisveikinti su Žanu Poliu Gozės. Jį puikiai pažįstate ir vertinate. Buvęs mūsų žinomas kolega, garsus Šiandien jis lankosi ekonomikos komitete, e, būdamas Europos finansinės skatomybės patariamosios grupės FRAK pirmininku, jį lydi ponas Andriu Vočman, e, vykdomasis pareigūnas ir e, techninės ekspertų grupės vadovas. Sveiki atvykę. Kaip žinote, atskaitomybės klausimai. Uh, ekonomikos komitete per pastarus metus tikrai buvo labai svarbus ir e, buvo įsteigta atitinkama darbo grupė mūsų komitete siekiant sustiprinti parlamento dalyvavimą jau pačiame anksčiausiame etape nustatant finansinės atskaitomybės standartus e, e, IFRS e, Europos Sąjungoje ir e, EFRA kartu su EFRS fondu bei e, PIOB yra e, bendrai gaunama ES finansavimo gavėjai. Mes esame surengę kartu su EFRS fondu reguliarius klausimus, siekiant aptarti finansinės atskaitomybės standartus ir šis klausimas tikrai rengiamas pačiu laiku, kadangi dabar rengiami naujieji draudimo standartai FRS 17 ir e, e, tikimės gauti EFRAX atitinkamas konsultacinės išvadas iki 18 metų gruodžio mėnesio. Parlamentas rengia taip pat ir IFR 17 rezoliucijos projektą, kuris e, taip pat, e, kuriame taip pat bus atsižvelgiama į jūsų išvadas. Taigi dabar tik žodį Žanė Poli Gozės, prašau. E. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, jaučiu garbę, kad galiu lankytis jūsų komitete, nes aš dešimt metų buvau jo narys ir matau e, bičiulių veidus, pažįstamus veidus. E, mes e, su Andrew Watchman šiandieną norime pakalbėti apie mūsų darbą ir apie klausimus, kurie sulaukė labai daug e, diskusijų, konkrečiai tarptautinės finansinės atsakomybės standartas numeris 17. 2016 metais, kaip žinome, buvo priimtas susitarimas sustiprinti mūsų ryšius su parlamentu. Ir jūs tikriausiai pastebėjote, kad mes laikomės savo įsipareigojimų ir dėl to norėčiau e, padėkoti Teodorui Solojanui, kuris atstovauja komandai e, e, užsimančiai tarptautiniais e, finansinės atskaitomybės standartais. Ir paminėsiu mūsų mintis apie IFRS 17 ir taip pat apie IFRS 9 standartą. Pagrindiniai klausimai. Tuoj pat e, galėsime pamatyti skaidrės. Noriu pasakyti, kad mūsų agentūros e, patariamusios grupės tikslas yra pateikti Europos viziją e, formuojant standartus ir mes taip pat teikiame savo nuomonę, e, konsultacijas dėl tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų. E, galiausiai e, tam, kad galėtume pateikti savo nuomonę ar pritarimą, atliekame tyrimus. Ir tai labai svarbus dalykas. Mes prisidame svariai diskusijose ir turime speci... atliekame specialius tyrimus Ir taip pat rengėme viešasias konsultacijas, kad galėtume brėžti savo pri, e, prioritetus. E, mes 2017 metais e, pasamdė nepriklausomą struktūrą, kad ji atliktų tyrimą ir tyrimo išvados yra pozityvios. Mes suformuluosime savo išvadas ir paskelbsime savo strategijome. Ir noriu pasakyti, kad per ateinančius mėnesius mūsų grupė uh, E, prisidės prie bendrų darbų, teiksime savo nuomonę dėl darnaus e, finansavimo komisijos pasiūlymams. Ir dabar e, pereinu prie 17 standarto. 20 metų buvo rengiamas šis standartas, jis keičia ketvirtąjį dabartinį standartą ir Ketvirtasis standartas buvo patintas kaip laikinas sprendimas ir jis e, vis tik tai leido taikyti labai skirtingą atskaitomybės sistemą, dėl to buvo labai sunku lyginti duomenis. Tarptautinė apskaitos standartų valdyba siekia užtikrinti geresnį duomenų palyginamumą ir pagerinti dabartinę atskaitomybės sistemą. Ir atsiras dabar naujos normos, 17 standartas ir e, bus galima E, sumažinti dabartinius skirtumus, nes e, kiekvienos e, valstybės taiko savo įmonės ir daug draudimo įmonių turės laikytis tų naujųjų normų. 17 standartas reiškia, kad draudimo pramonė turės įdėkti labai didžiulius pokyčius ir tam reikės nemažai investicijų, tiek laiko, tiek finansinių. Jūs matote E, kalendorių e, numatytą darbų dėgiant šį standartą ir mes pateiksime savo nuomonę, e, bet prieš tai bus atliktas išsamus poveikio vertinimas. Komisija e, numatė ilgesnį laikotarpį, negu kad kitų standartų atveju ir mes iki metų pabaigos pareikšime savo nuomonę. E, rugsėjai pateiksime projektą savo išvados e, po viešųjų konsultacijų ir darbas vyks net ir vasarą. Ir e, E, ką mes darome, formuodami savo nuomonę dėl 17 standarto? Pirmiausia, mes e, bendravome su e, draudikais, investuotojais, kitais suinteresuotais subjektais, tam, kad atsižvelgtume į visų nuomonę, įsiklausytume jų jiems rūpimus klausimus. Taip pat buvo pradėtas poveikio vertinimas, e, vyksta jis dabar, e, yra atrinkta grupė draudikų ir bus pateiktos dvi išsami ir sutrumpinta versijos poveikio vertinimo. Taip pat mes struktūrinius e, susitikimus rengėme su finansinių ataskaitų naudotojais, gyvename specialią programą. Mes apibrėžėme temas pagrindinės rengiame specialius dokumentus ir taip pat e, atliekamas nepriklausomas ekonominis tyrimas, e, norint e, įvertinti pagrindinės Europos draudimo pramonės tendencijas. Pono Meištat ataskaita bus e, analizuojama taip pat ir mes vertinsime, ar šis standartas e, iš tikrųjų priklauso visuomenės gerybėms. Ir ar galima pagerinti finansinės atskaitomybės būklę. Mes e, vertindami poveikį, žiūrėsime į tai, kiek, pavyzdžiui, reikės draudikams investuoti, kaip e, atsispindės e, naujas standartas produktų, atspindės produktų mišinį kainas, finansiniam stabilumui, e, kaip atsilieps ir kaip užtikrins konkurencingumą pramonės. Taip pat atliksime ve techninį vertinimą. Ir e, labai e, svarbu mūsų darbė vertinti, ar tikrai e, sukuria Europos e, gerybę šis standartas. Ir mes taip pat vertinsime, ar įgyvenimas šio standarto nereikš pernelyg didelių išlaidų. Vertinsime ir kiekybinius, ir kokybinius aspektus. Po to, kai vertinsime šį standartą iš viešosios gerybės pozicijos, atliksime techninį vertimą, e, gilinsime į išsamumo lygmenį, į e, pelno pripažinimo modelius, perinamai laikotarpį, taip pat e, perdaudimo sutarčių apskaitą. Ir mes žiūrėsime, ar normos atitinka visus patvirtintus kriterijus ir ar leidžia teisingai atspindėti e, padėti ataskaitos. Ir Taip pat reikia pasakyti, kad dar yra nemažai klausimų ir mes turėtume juos gilintis, rengdamiesi e, savo nuomonę pateikti dėl šio standarto. Tiek aš norėjau apie jį pasakyti, bet mes per diskusijas iš tikrųjų tikimės e, ats, išgirsti jūsų komentarų, atsakyti jūsų klausimus, nes e, šie klausimai yra labai techninio pobūdžio. Dabar norėčiau e, Jums šiek tiek pakalbėti apie devintąjį standartą ir e, nuosavo kapitalo priemonės. 2016 m. spalio mėnesį parlamentas kreipėsi į komisiją ir paprašė įvertinti, ar šis standartas atitinka ES ilgalaikės ilgalaikį investicijų strategijas. Ir mes e, rengėme nuomonę, yra e, du etapai. Pirmas etapas gana sudėtingas, mes bandome e, surinkti kaip galima daugiau informacijos ir uh, įsiaiškinti, kas iš tikrųjų yra ilgalaikės investicijos ir koks gali būti standarto poveikis. Antras etapas - teikti konsultacijas dėl uh, pagerinimo uh, šio mm, standarto, pavyzdžiui, e, kaip reikėtų vertinti e, e, turto, atskaitojame turto perkelimą į pelno nuostolio ataskaitas. Ir mes turime šių metų trečiąjį ketvirtį pateikti savo išvadas dėl šio standarto. Dėkuoju ir aš dabar esu pasirengęs atsakyti Jums į klausimus. Thank you very much labai dėkoju už išsamų pristatymą. Dabar žodis ponui Stolajan. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveiki e, atvykus, e, ponė Gozė ir e, ponas Watchman. Smagu Jūs matyti vėl mūsų komitete. Per e, pastarosius metus galioja trys e, finansinės atskaitomybės standartai, kurie pakeitė finansų sektoriaus verslo modelį. Kalbame apie į AFRS 16 listingavimą, AFRS 9 finansinės priemonės ir dabar rengiamas IFRS 17 standartas draudimo sutartims taikomas. Po to, kai jau susipažinome su kai kuriais dokumentais, kurios e, mums suteikė e, finansinės kitimybės e, patariamoji grupė, galiu pasakyti, kad draudimo bendrojams IFRS 17 standartas yra daug sudėtingesnis nei IFRS 9 standartas bankų sektorių. Kodėl? Todėl, kad draudimo bendrovė turės įgyvendinti IFRS 9 standartus savo valdomo turto dalį ir investicinį veiklą ir IFRS 17 standartus e, skaitomybės dalį. E, tai yra šių pareigojimų dalį. E, ir bus labai sudėtinga e, mm, draudimo bendrovėms e, šios naujosius standartus vykdyti. Kelis klausimus turiu. Pirmasis yra toks. Ar, ar suvokime, kas įvyko su ES draudimo bendrovėmis, nes jos turėjo galimybę nukelti FRS 9 standarto įgyvendinimą iki 21 metų sausio pirmosios dienos, kai tuo tarpu IFRS, kai bus įgyvendintas ar baigsis IFRS 17 įgyvendinimo terminas. Kitas klausimas. Remiantis turimais dokumentais, kuriuos gavome iš iš tarptautinės standartų valdybos. Tai e, kalbant apie sumų e, produktų įvairovę, e, draudimo ir e, kainą, e, kaip vertintumėte šio standarto įdėgymo poveikį? Kalbant apie FRS 17 standartų gyvenimo sudėtingumą draudimo bendrovėse, bent jau remiantis e, turimą informaciją, visi tvirtina, kad e, tai padaryti bus labai sunku dėl per lyg trumpo laikotarpio ir didelių sąnaudų bei e, ekspertų trūkumo, šios ryties ekspertų trūkumo. Taigi, kas jūsų manimų turės šį darbą atlikti? Žinoma, didžiausia atsakomybė tenka draudimo bendrovėms, tačiau kokį indėlį čia galėtų įnešti tarptautinį standartų valdybą ir kas prižiūrės ir kontroliuos e, tą IFRS 17 ir IFRS 9 įgyvendinimo procesą draudimo bendrovėse. Ačiū, pan pirmininkė, mielas Teodorai, šie klausimai yra labai svarbus. Ir aš, būdamas EFRAK vadovu, asmeniškai rūpinosi tuo, kad būtų palaikomi reguliarūs kontaktai su visomis suinteresuotomis šalimis ir kad e, įsiklausytume vieni kitų nuomonės. Norėčiau atsakyti į kiekvieną iš tavo klausimų. Remdamasis e, savo susitikimų patirtimi su investuotojais ir draudimo bendrovėmis, kalbant apie e, IFRS 9 taikymą, po to, kai buvo patvirtinti Tatonės Nart valdybos e, pakeitimai, Aš buvau sutikęs su svarbios bendrovės atstovais, kurie atliko tinkamus skaičiavimus dėl IFRS 9 standartų įdėgymo. <clears throat> Ir e, jeigu tai būtų mm, daroma vėliau, tai e, sukeltų papildomų finansinių išlaidų, konkrečių skaičių dabar neturiu. Kalbant apie rinkų priežiūrą, E, draudimo bendrovės didelės reikšmės šiam aspektui neteikia. Poveikio įvertinimas gali pateikti atitinkamus atsakymus į kilančius klausimus. Ir kalbant apie IFRS 17 standartų įgyvendinimą. Galiu pasakyti, kad esmės kritikos dėl pačių standartų mes nesulaukėme. Iš draudimo bendrovės daugiausiai nerimo kelia šių standartų įgyvendinimo sąlygos ir sąnaudos bei žmogiškiai ištekliai, kurios pasitelkus būtų galima atlikti tą e, svarbų standartų įdėgymo darbą. Būtent e, e, apie šios aspektus turime galvoti daugiausiai, remdamiesi e, gautą informaciją. Liepos trečią dieną susitiksime su draudikais ir perdraudikais, jų atstovais ir svarstysime tuos nuogastavimus kurie išdėstyti jūsų minėtame laiške draudimo bendrovių formų gyvenimo terminų, sąnaudų ir mm, techninio personalo poreikio patenkinimo. Tikiuosi, kad atsakiau į tavo klausimus. Pervans Perės. Ačiū, pana pirmininkė, mėly bičiuliai, mėly kolegos, mėly Žanai Poli. Kol kas šią diskusiją nebuvo paminėtas dar vienas dalykas, e, tai yra Europos parlamento rengiama rezoliucija, ir kuri turėtų būti patvirtinta Liepos mėnesio plenarinėje e, sesijoje pagal e, patvirtintą tvarkaraštį Ehm, turint omenyje ehm, šių standartų įdėgymo tvarkaraštį ir sąlygas, tačiau, kaip žinome, velnis lypi detalėse, taigi užduosiu du bendro pobūdžio klausimus. Pirmasis yra e, susijęs su, su standartų keliamomis e, e, grėsmėmis, nes e, yra numatoma teikti mažiau informacijos ir paklausti, ar tai atitinka draudimo sutarčių profiliams. Draudimo sutarčių, kurias siūlo draudikai dėl IFRS 9 ir IFRS 17 nuostatų suderinamumo e, draudikų veikloje. Kaip tą turėtume užtikrinti? Trečias klausimas. Daugelis tos e, srities e, subjektų yra susirūpinę dėl šių standartų gyveninimo ir įdėgymo sąnaudų. Kaip ketinate šį argumentą atremti iš rinkos subjektų, e, nes jis keliamas nuolat, šis klausimas. Kadangi esate frak pirmininkas, tai dėl IFRS 17 dar noriu vieną bendro pavadžio klausimą užduoti. E, kokį poveikio įvertinimą atliekate susijusi su šių naujų atskaitomybės standartų įdėgymu ir sąnaudomis e, rinko veikiančiams įmonėms, e, skaitmeninės ekonomikos sąlygomis, e, turint omenyje, kad pagal šios standartus reikės vertinti ir tuos duomenys kažkaip, e, kurie nebus pateikiami pagal, e, pagal šios naujosius standartus arba kurie prasprūs pro tam tikrus e, filtrus. Ačiū. Mm. Dėl techninių aspektų ir dėl agregavimo masto neteisingai suprantu draudikų nuogastavimus, tai daugiausiai baiminamasi dėl e, abipusiškumo principo arba bendrinimo principo netaikymo, <clears throat> kuris iki šiol buvo e, plačiai taikomas e, bankai teikiantis draudimo paslaugas iki šiol vadovavosi tomis pačiomis e, normomis ir standartais kaip, e, vien, kaip ir draudimo bendrovės. Ir e, vis tik tai likščiolinė situacija sąlyga tam tikrą konkurencijos iškraipimą, todėl komisija ir valstybės narės ėmėsi atitinkamų veiksmų. E, siekiant suvienodinti konkurencijos sąlygas. E, kalbant e, apie sąnaudas, tai vertinant šį pasiūlymą matome, kad sąnaudas turės patirti vieni, o naudą kiti. Taigi sąnaudos čia daugiausiai guls ant draudikų pečių, o ekonominė nauda ir pelnas teks investuotojams. Šį aspektą reikia išsameu apsvarstyti, siekiant kuo tiksliau apskaičiuoti šių standartų dėgymo sąnaudas. E, pavyzdžiui, e, didelė e, Britų kompanija didelės Britų kompanijos pasisako už IFRS įdėgymą tačiau kitas priešinasi dėl penelik didelių degimo sąnaudų. Aš e, neseniai minėjau atliktą auditą ir ta mintis būtent audito buvo e, pasiūlyta e, taip pat <clears throat> kyla klausimas ir susijęs su tuo, kad pasinaudojant į fraką būtų mm, galima e, kaupti tam tikrus papildomus duomenys susijusius su finansinė skaitomybė, tačiau kol kas dar ne, neturime papildomos informacijos šio klausimu ir patvirtintų kelio gairių planą komisija čia turėtų pateikti atitinkamus pasiūlymus artimiausių metų. Mm. Dėkui trumpai papildysiu. E, susumavimo lygis e, ar agregacijos lygis kaip tik yra vienas iš dalykų, kuriuos e, EFRAG studijuoja. Aukštesnis agregacijos lygis galėtų labiau atitikti, kaip rizikos vertinimas paveikia pramonės kainų E, kainodarą, bet reikia neužmiršti ir pelningumo. E, kai kurie investitoriai galvoja, kad tai būtų taip pat naudinga. Todėl EFRAG yra parengusi atskirą dokumentą mūsų suinteresuotosiams šalims dėl įgyvendimo išlaidų ir kaštų. E, aš galvoju, kad EFRAG galės e, pabandyti įvertinti įgyvendimo e, kaštus, bet e, koks galėtų būti poveikis, poveikio kaštai yra sunkiau įvertinami. Ir tikiuosi, kad Europos institucija sugebės pasverti tą santykį tarp kiekybiškai pagristų ir kokybiškai pagristų elementų. Toliau e, EFRAK pastaruoju metu ketina telktis į kripto e, ar skaitmeninį turtą, bet plačiau žiūrint į mūsų ekonomikų evoliuciją ir e, didesnė priklausybė nuo neapčiuopiamų, nematerialaus turto ir vertės, tai matyti daugiausia ataskaitų, atskaitomybės matysime greta finansinių ataskaitų, nefinansinėse ataskaitose. Žampolis minėjo apie būsimą e, laboratoriją, kabutėse, skirtą šiems dalykams tirti. Dėkui, dabar žodis ponui Kamal. Dėkuoju, e, Žanai Polis, smagu vėl tave matyti. E, Man patiko ankstesnis mūsų trumpas pasikalbėjimas angliškai. Norėčiau užduoti porą e, klausimų, pratesiant anksčiau keltas problemas. Jūs prisiminsite, kad e, kodėl mes parlamente sukūrėme atitinkamą IFRS e, grupę, buvo finansų krizė. E, ten buvo keltas problemų, bankai, kuriems negalima leisti žlugti, e, nes jie yra pernelyg svarbus. Toliau e, banko atsakomybė ir jų balansų reikalai. Mes matome, kad kol kas yra bankų direktorių, kurie arogantiškai žiūri į atskaitomybę. Neseniai teko man kalbėtis su banko direktoriumi ir e, tiesą sakant jis elgėsi, elgėsi labai arogantiškai. Sun, sunku buvo e, suprasti, kodėl, sakysime, tokia banka kaip HSBC atstovas leido savo taip arogantiškai elgtis. Na ir galiausiai dėl atskaitomybės standartų dėl tokių dalykų kaip e, tikėtinų nuostolių ir netikėtinų nuostolių, kaip e, e, bankai, nedarydami atidėjimų galimiems nuostoliams, galėtų išspręsti šias problemas. Ir turint tai galvoje, porą klausimų norėčiau užduoti. Pirmasis. E, Kažkada mes EFRAG atveju buvome nusteikę gana kritiškai. E, ir e, kai kalbam apie suvokimo auditą, e, ką jūsų nuomonė EFRAG daro gerai, bet taip pat ir ką galėtų dar geriau daryti, kad mes labiau pasitikėtume jumis. Taip, visi mes matome, kad EFRAG dirba geriau, dėka jūsų vadovavimo, bet ką dar geriau galima būtų padaryti. Ir kitas klausimas, kalbant apie 17 standartą, kai kurios e, įmonės e, skundžiasi, kai kurios šalis nesiskundžia ir taip toliau. Ar E, tai susijęs su skirtingais verslo modelės kai kuriuose šalyse, arba kitaip sakant, kurios e, šalis skundžiasi, o kurios džiaugiasi, nes tai per nelik neįtakos jų verslo modelio. Čia nenorėčiau politizuoti per daug, bet norėčiau tiesiog paklausti. Draudikai, kuriuose šalyse daugiau e, nerimauja, o kurie džiaugiasi dėl 17 standartų. Dėkuoju, Said. Aš vis tik tai tau prancūziškai atsakysiu. Dėl tavo pastebėjimo, e, dėl e, vertinimą e, nuomonių noriu pasakyti, kad pozityvus gana rezultatai dėl pasitenkinimo, pritarimo standartui bet reikia pasakyti, kad ir papildomų buvo reikalavimų e, išsakyta dėl informacijos ir dėl EFRAG e, vaidmens. E, ka, e, ar pakankamai atsižvelgiama į mūsų nuomonę prieš tvirtinant e, tarptautinius standartus? Mes dirbame gana diskretiškai techninių ekspertų grupė, darbo, kitos grupės dirba ir e, kai kas savo, kad nepakankamai yra atsižvelgiama į tą darbą, bet šiaip mes e, savo informaciją skelbėme puslapyje, mūsų darbas yra skaidrus ir visi mūsų e, tekstai, visi komentarai atsispindi internete, visi gali susipažinti su tuo. Ir aš taip pat nuo e, savo pareigų pradžios, e, taip pat siekiau dirbti su parlamentu, e, su komisija labai glaudžiai nedirbame, nors su grupė specialia, kuri užsima standartais, nemažai dirbame ir tikrai mūsų darbas yra matomas. Per ateinantį laikotarpį aš manau, kad bus e, svarbus jūsų vaidmo ir mes teiksime jums informaciją ir gerbiama e, pirmininkė Berės, aš noriu jūs patikinti, kad mes tikrai atsižvelgsime į tai, ką išsakė parlamentas savo e, rezoliucijoje, kuri dabar rengiama. Dėl valstybių, kurios patenkintos ar kurios nepatenkintos, nėra e, tokio labai aiškaus atsakymo. Galima sakyti, kad dauguma sako, jog šios normos yra naudingos ir tinkamos, bet susirūpinimą kelia tai, kad sudėtinga bus įgyvendinti šį standartą ir kad tai kainuos nemažai, reikės nemažai žmogiškų išteklių. Mm. Jeigu e, jūs klausite, kokios šalis už, kurios prieš, labai sudėtinga tiksliai pasakyti. Bet e, egzistuoja sena teorija, dar nuo tų laikų, kai aš dirbau parlamente, galima sakyti, kad e, teisinės valstybės, e, viskas priklauso nuo to, kokios teisės laiko sistema anglosaksoniškosios šalis, pavyzdžiui, Ehm, laikosi vienos pozicijos, o roman, romeniškosios e, teisės tradicijos šalys e, nori daugiau teisinių patikslinimų. Ir e, pavyzdžiui, prancūzijos juristai visuomet gilinasi tekstus, e, nori kuo tikslesnių apibrėžčių ir e, dar yra kitų šalių, noriu kreiptis į bičiulius iš Vokietijos, jeigu yra dar salėje. E, tos šalės e, kelia dažnai abejonių dėl siūlomų taisyklių, bet kai jos yra patvirtintos, tai jos iškart gyvena tas taisyklės. Ta galima pasakyti ir apie 17 standartą Aš manau, kad e, bus galima rasti sprendimą, kuris e, dirbant komisijai, e, dirbant įvairioms kitoms struktūroms, bus galima rasti gerą išeitį, kuri bus primtina visiems ir kuri netrukdys darniam reikalavimui gyvendinimui. Dėkoju. Dėkoju. Ir, e už šį labai įdomų e, atskirų jurisdikcijų kultūros vertinimą. Karin naktį gal. Tiesą sakant, e, ponia Rosinjol. Dėkui. E, ponas Gazė, kad atvykote pas mus. Aukštai vertiname jūsų darbą, kurį atliekate jūs ir jūsų personalas, užtikrinant, kad tinkamai bus įvertinami ataskait, atskaitomybės standartai ES. Keletą klausimų norėčiau paklausti apie 17 standarto įgyvenimo procesą ir kas dabar yra daroma šią linkme. E, pirmiausia, dėl 17 standarto įgyvendinimo datos, e, tai 21 metų sausio 1 ir perėjimas nuo senojo prie naujojo standarto, mano manimo, bus gana ženklus. Tai mano klausimas, ar draudimo sektoris sugebės e, tenkinti 17 standarto atskaitomybės reikalavimus nuo 21 metų pradžios. Tai pirmasis klausimas. Ir antras klausimas, kadangi JAV nedalyvauja tarptautinė, e, tautų, tarptautiniuose finansiniuose atskaitomybės standartuose, tai ar negalėtumėte pasakyti, kaip jūs sprendžiate šitą klausimą? Turiu galvoje jūsų studiją kurią atlieka EFRAG. E, mūsų komitetas e, vakar kalbėjo apie mokumo 2 e, antrojo lygio nuostatas ir reikalavimus draudimui. Ar galėtumėte pakalbėti apie tai, kaip F, IFRS 17 ir mokumas 2 įtakos vienas kitą? Dėkui už klausimus. Įgyvendinimo data 21 metų sausio 1 diena, man atrodo, kad tai yra e, vis aktualesnių diskusijų klausimas. Trys e, su pusė metų praeis nuo paskelbimo standarto datos. E, lyginant su kitais standartais, laikotarpis gana ilgas numatytas. Nežiūrint to, tai yra sudėtingas standartas ir mes, aišku, matysime atlikę savo tyrimą, kokie yra iššūkios problemos. Vakar mačiau privataus sektoriaus organizacijų tyrimą, visiškai nepriklausomą, ir e, vienoje e, buvo 99 e, procentai apklaustųjų sakė, draudimo sektoriaus atstovų sakė, kad jie bus pasirengę gyvendinti e, šį standartą dėl JAV. Kaip jūs teisingai pastebėjote, JAV pasirinko ne taikyti šio standarto vietos operacijoms. Jie su, turi savo draudimo projektą, tai nėra bendras projektas su tarptautiniu apsaugos finansinės atsakomybės standartų valdyba, bet e, atsiras iš tiesų ir atsiras atotrukis, tačiau mes tikimės, kad e, ją ja, veiksmai e, vis tik tai bus panašus į tuos, kuriuos siūlo 17 standartas. Aš sakyčiau, kad JAV ir Japonija taiko savo sistemas bet vyksta konsultacijos ir bandoma išsiaiškinti, ar techniniai atskaitomybės standartai kelia problemų, e, tokių, kurios galėtų turėti teigiamų arba neigiamų pasiekmių konkurencijai. Ir mes e, būtent e, gilinsimės į šį aspektą. Dėl mokumo 2 direktyvos Mes taip pat siekėme įvertinti, ar panašumai ir skirtumai tarp 17 standarto ir mokumo 2 e, e, sumažins įgyvendinimo sąnaudą 17 standarto ar ne. Bet mes neturime oficialių įgaliojimų dalyvauti Solvency 2 mokumo 2 peržiūroje. Ir mes, jeigu galbūt e, pastebėję, kad mokumas 2 gali kažkaip prisidėti e, prie 17 standarto įgyvendinimo, e, tą atitinkamai ir paskelbsime. Dėl tarptautinių, tarptautinio bendradarbiavimo aš su Egon sustikau vadovu Niderlandų, tai yra įmonė, tarptautinė stambi įmonė, kuri e, kalba apie konkurencijos klausimą su JAV. Mes e, su Andrew buvome susikę su juo, taip pat su techniniu direktoriumi. Tiksliau susitiksime birželio mėnesį, 18 birželio ir prašysime nuomonės. Jų vienas dalykas yra e, nepasiduoti lobistams arba klausytis lobistų, bet kitas dalykas - renkti techninius susitikimus, išgirsti nuomonės, kad būtų galima e, atitinkamai formuoti mūsų nuomonę. Mes nesame standartų nustatymo e, įstaiga, mes teikėme savo nuomonę e, dėl pasiūlymų ir tokiu būdu komisija ir kitos institucijos gali priimti savo nuomonę dėl uh, E, to, ar tam tikri standartai gali prisidėti prie Europos standartų e, plėtros, ar jiems trukdyti. E, Marisa Matijas. Ačiū. Noriu pasveikinti jūs sugrįžus į savo namus ir pasinaudodama progą užduoti jums kelis konkrečius klausimus. Jūs neseniai organizavote EFRAK konferenciją svarbiamis temomis, siekiant nustatyti tikslias vertes susijusios su standartų gyvendinimu. Taigi turiu du klausimus. <clears throat> E, per e, Pirmasis yra susijęs su procikliniu e, tos tikrosios vertės nustatymo pobūdžiu. Ir dabar kyla vis didesnis susirūpinimas dėl įvairių e, ekonominių finansinių burbulų atsiradimo, dėl kurių kyla krizės. Noriu paklausti, Ar EFRAK nemano, kad reikėtų kovoti su tokiais reiškiniais, pavyzdžiui, atliekant atitinkamus finansinius įvertimus, kad tokie burbulai ne išsipūstų. Antras klausimas susijęs su tvarumu. Žinau, kad e, dėl tvarumo kyla nemažai ginčių, tačiau tai yra vienas, viena iš svarbiausių dabarties problemų, norėčiau jūsų paklausti, kokias pozicijas laikosi EFRAK tvarumo atžvilgių ir kokios diskusijos vyko jūsų organizacijos viduje šią temą. Ačiū. Užduodate du labai techninio pobūdžio klausimus, taigi Andriu leisiu juos atsakyti. Jūs užsiminėte į užsiminėte apie gruodžio penktą dieną vykusį renginį dėl tos sąžininkos vertės nustatymo, dėl cikliškumo, taip pat e, negaliu jums nieko konkrečiai e, atsakyti ir pabandysiu dabar paprašyti Andrių man padėti. Dėkoju, aš atsakysiu tiek, kiek galiu. Dėl e, tikrosios vertės keletas pastebėjimų. E, mes e, tikimės, kad Europos komisijos veiksmų planas dėl tvarių finansų bus labai svarbus dalykas ir iš tikrųjų reikėtų įsigilinti į ilgalaikę investavimo perspektyvą. E, įvairiai galima vertinti investavimą į e, nuosavą kapitalą, bet svarbiausias dalykas e, - suvokimas, kas yra tikroji vertė. Ir mes taip pat sieksime prisidėti, kai sulauksime tokio prašymo reikšdami savo nuomonę. Dėl e, gruodžio penktosios tikimo mes apibendrinome savo išvadas, viešai jas paskelbėme, bet e, specialistai e, kalba apie tai, kad apskaita pagrista tikrąją vertę iš tikrųjų iš esmės neprisidėjo neigiamai prie e, finansų krizės ar prie jos masto. Bet e, gali būti ir kitokių tyrimų, kurių išvados bus kitokios. Dėl tvarumo EFRAG labai mielai prisidės prie veiksmų plano, teiks nuomonę ir mes pirmiausiai galvosime, kaip būtų galima skleisti pažangėją praktiką, ieškant rinkos sprendimų. E, taip pat dėl atskaitomybės e, informacijos skelbimo standartų E, mes manome, kad atsiras iniciatyvų, kurios suteiks rinkai būtiną informaciją, kad būtų galima e, nukreipti kapitalo srautus į e, tvarius projektus. Bet noriu akcentuoti pažangėją praktiką, nes tai yra papildomas dalykas prie reikalavimų ir mes frak siekėme sutelkti suinteresuotus subjektus ir tokiu būdu prisidėti prie šito. Ir tai gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Dėkuoju. Nematau, kad dar kas nors papildomai norėtų e, klausti. Galime šį labai naudingą susitikimą ir baigti. Posėdį baigti. Dėkuoju Žanui e, Polgozės, taip pat e, ponui Watchmanui. Dėkuoju Jums už darbą, dėkuoju už Jūsų bendradarbiavimą su mumis, už Jūsų ryštą atsižvelgti į būsimą e, rezoliuciją dėl 17 standarto. Dėkoju. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau dar kai ką pasiūlyti jums. Aš norėčiau pasiūlyti, kad jūsų e, komitetas e, numatytų galimybę mums pristatyti savo nuomonę ir e, manau, kad galime ją susijęti su rengiama rezoliucija. Manau, kad taip galime pagalvoti apie įvairų formatą, bet dėl turinio tikrai e, esame patenkinti jūsų pasiūlymu. Ir mielai jo pasinaudosime. Dėkoju. Kitas mūsų posėdis vyks gegužės 28 dieną, pirmadienį Strasbūrė. 19 val. Šis posėdis baigtas.